Man ką tik tai pranešė, kad turėjo būti čia šiandien ryte, taigi daugiau nebegaiškime ir pabandykime greitai e, dirbti, bet bet kuriuo atveju labai atsiprašau dėl to, jog vėluojame pradėti. O ponas Tavarės. E, paprašė, kad mes jo pranešimą dėl žmogaus teisų strategijos svarstytume po klausimo apie žmogaus teisės ir demokratiją apie 11 valandą. Ir taip pat pas mus lankysis Kipro užsienio reikalų ministras. E, ponos Hakė pranešimas dėl e, e, skaitmeninės demokratijos yra, ir strategijos yra atidėtas. Dabar norėčiau pristatyti Jums Sarą Klifę, Junktinių tautų generalinio sekretorijos padėjėją, kuri pakalbės apie civilinius pajėgumus, e, civiliniai pajėgumai ir iniciatyva atitinkama paskelbta tam, kad būtų galima geriau spręsti e, po konfliktinės problemas pasaulyje. Pone Klifė yra atsakinga už E, pristatys e, šią strategiją, kuri susijusi su teisingumu, saugumu, e, vyriausybių funkcionavimu ir institucijų veikimu. Dabar aš suteiksiu žodį poniai Klif. dar kartą atsiprašome, kad jums teko palaukti. Prašom. Dėkuoju pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ačiū, kad suteikėte man galimybę su jumis pakalbėti e, apie mm, civilinius pajėgumus. E, tai iniciatyva civilinių pajėgumų, kurią paskelbė Junktinės tautos ir tai susijęs su viena, vienu labai svarbiu suvokimu. Jeigu mes nesugebėsime uh, E, paremti nacionalinių institucijų, kad, jo, institucijų, kad jos e, taptų stiprios kai minėjo pirmininkas pradžioje, kad e, nebūtų galima užtikrinti žmonių atstovavimo policijos stiprių pajėgų, gerų, teisingų teismų, ekonominių institucijų, kurios e, e, reguliuoja darbo rinkai. Taigi, jeigu mes nerengs, neremsime tokių institucijų, šalyse, kurios išgyvena po konfliktinį laikotarpį, tai atsigavimo e, procesas nebus sėkmingas. Kitaip tariant, mes suprantame, kad parama nacionalinėms institucijoms tokiuose šalyse kaip Libija, Jemenas, e, Kodivuaras, Liberija, Haitis, e, Timoras Leste, yra labai svarbios vietos mūsų veiklai ir jo, mūsų veiksmai patvir, e, remia politinį tarpininkavimą ir taikos palaikymo veiksmus. E, problemos yra labai sudėtingos ir reikia derinti vairias priemonės tam, kad šalyse vėl neįsiliepsnotų konfliktai pereinamojų laikotarpių. E, būtent e, su tuo susijusi mūsų iniciatyva. Pirmininkas jau minėjo, kad e, penkiose srityse mes dirbame stiprindami nacionalinius pajėgumus, įskaitant policinius procesus, saugumą, saugą, teisinės valstybės kūrimą, ekonomikos atgaivinimą, darbo vietų kūrimą ir svarbiausius administracinius pajėgumus jų stiprinimą. Mes žiūrime į savo patirtį, žiūrime į tarptautinės bendruomenės patirtį, kartais gana skausmingą e, po taikos palaikymo misijų e, Haitie ir e, Timore, taip pat Afganistane ir Irake po mūsų veiksmų. Mes galvojame, kaip reikia įdėkti tai susijęs su techninių modelių kitose visuomenėse steigimu ir vis tik tai labai sudėtinga perkelti institucinės kažkokias struktūras ar idėjas iš vienos šalies į kitą. Ir e, siekiama, kaip galima greičiau sureaguoti, stiprinant civilinius pajėgumus tam, kad e, pereinamojo laikotarpio vyriausybės galėtų įgyti pasitikėjimą savo piliečių akise. Taip pat reikia labai daug kantrybės. E, E, dirbant politinio sprendimo kontekste tose šalyse. Kartais mes e, galbūt norime greitesnių rezultatų, bet e, reikia suvokti kitokią realybę. Taigi, žiūrint į tokią patirtį, mes savo civilinius pajėgumus stipriname įtraukdami šalis, remdami konkrečias šalis, taip pat užmesgame partnerystės teikdami ekspertinę pagalbą ir e, remiame reformas pagal jungtinių tautų sistemą. Dabar paminėsiu daugiau detalių pagal tas e, tris sritis ir paminėsiu kai kuriuos e, dalykus, kurie iškilo per paskutinės dienas kur, susitikimus, kurie vyko čia. Ir kalbėsiu apie mūsų uždavinius. Dėl e, įtraukimo tam tikrų šalių. Praeitais metais e, dirbome siekdami paremti pernami laikotarpį Libijoje, Liberijoje, e, Kodivore, Pietų Sudane, Haityje, taip pat e, Timūre Lestėje. Rytų Timore. Ir mes dirbame Sirijoje, bet dirbame visai kitomis aplinkybėmis, stebėjimo aplinkybėmis. E, dėl bendravimo su šali, šalimis, man atrodo, kad ES ir jungtinėms tautoms svarbu paremti institucijų kūrimą. Pirmasis dalykas reikia e, užtikrinti politinį saugumą, plėtojimo institucijų instrumentus, priemonės, kad paremtume nacionalinės institucijas ir darytume tą nuosekliai. Pateiksiu pavyzdį. Keletą jau metų Liberijoje bandoma paremti policijos paėgas, kad būtų sustiprintas vidaus saugumas ir daroma tai nuosekliai. Tačiau e, įvairiais laikotarpiais dėl įvairių priežasčių mums nepasisekdavo, nes e, taikaus palaikymo jėgos nebuvo siemos su e, teisingumo sistemos kūrimų e, policijos teising, ir policijos e, stiprinimas nebuvo siejamas su teismų sistema, netgi bandant su, vien, sutelkti pastangas abiejose srityse nebuvo numatyta biudžete lėšų policininkams ir teismų darbuotojams, kurie turėjo dirbti sistemoje. Per pastarusius metus mes dirbome pas save. Ir, galvodami apie politinį saugumą ir e, siūlydami Liberijos vyriausybės strategiją, kuri atsižvelgtų į policijos teisingumo padėties gerinimą, klaidų taisymą. Taip pat reikia numatyti biudžetą, ilgal, kad e, būtų galima užtikrinti e, finansavimą ilgesnių laikotarpių ir Pasaulio bankas bei TVF remia šios veiksmus. Antras e, dalykas, kurį noriu pažymėti. E, kartais reikia galvoti planuojant, primant sprendimus apie politinę realybę vietoje. Manau, kad šio komiteto nariai gerai supranta, kad kartais sprendimų prieimimo politiniai ciklai trunka ilgiau negu kad norėtųsi, bet netgi jeigu taip ir yra šalyse, kurios išgyvena krizės, kur politinė lyderystė, neturi daug patirties valdymo srityje, kyla taip pat pasitikėjimo problemų po konfliktinėse situacijose. Ir mes e, siekėme reaguoti, tai prisidaikydami Libijoje, pavyzdžiui, mes laipsniškai planuojame misijas ir suvokime, kad reikia pirmiausia, tiksliau kaip galima greičiau, mūsų misijai užtikrinti tam tikrus paigumus, paskui e, Libijos žmonės patys turi e, galvoti apie sprendimo prieimimo procesą, kad galėtų mums, jungtiems samtoms, pasakyti, kokios paramos jiems reikia. Dabar mes e, jau perėjome į antrąjį etapą, planuodami savo misiją. Kai kurios <coughs> e, pamokos, aišku, aktualu mums, bet galbūt ir Europos Sąjungai. Tai yra. Uh, e, siekiai sudaryti partnerystės, kad stiprintume paėgumus įtraukiant tiek šiaurinės, tiek pietų šalis. Vėlgi galbūt pateiksiu pavyzdį iš arabų pavasario šalių ir kalbėsiu apie pereinamąjį laikotarpį juose. E, Šiuose šalyse norima išgirti ES vidaus patirtį apie pereimą, kai šios šalis žiūri į tai, ką mes E, darome su saugumo pajėgų patirtimi. Pavyzdžiui, kartais buvo laikoma, kad e, tos pajėgos tarnavo autoritariniams režimams ir kai žiūrima į e, tokius dalykus kaip pareigūnų tikrinimas, norint įsiaiškinti, ar jie neturi tam tikrų, neturėjo tam tikrų ryšių su uh, E, tam tikros, e, tikromis tarnybomis. Tai, yra, tai buvo aktualu rytų Europoje, bet ir e, Ispanijoje ir Portugalijoje šios šalis seniau tai išgyveno. Ir taigi svarbu šalims gauti pagalbą iš šalių, kurios yra iš to paties regiono, kurios galbūt kalba panašia kalba, nes nedidelė, nors nedidelė dalis tose šalyse kalba angliškai, prancūziškai ar ispaniškai. Taigi norima kurti sistemas, kurios sutelktų šiaurės šalis, įskaitant ES valstybės narės, kurios turi daug patirties kuriant geras institucijas, e, stipres vyriausybės ir taip pat e, pritraukti regionės, kaiminės šalis išgyvenančias e, perinamai laikotarpį, kurios gali suvokti vietos kontekstą ir realybę. Dėl pastebėjimų apie šalis. Mes bandome užmėgsti partnerystės tarp šiaurės ir pietų, kad būtų galima tai padėti perinamui laikotarpiu. Mes turime programą, pavyzdžiui, pietų Sudanui. Ir Norvegijos vyriausybė dirba su Etijopijos, Ugandos ir Kenijos vyriausybėmis tam, kad būtų galima mm, sukurti bazinius e, administracijos pajėgumus, nes mm, toje šalyje nėra jokios patirties. Kitas e, labai svarbus darbas ar darbų kryptis yra partnerystės teikiant ekspertinę pagalbą. Pagrindinis praktinis žingsnis yra pradėti, sukurti tam tikrą platformą, kuri leistų valstybių narių ekspertams, vyriausybių, nevyriausybinio organizacijų atstovams dirbti. Kalbu apie žmonės, kurie turi patirties e, dirbti po konfliktinėse situacijose pereinamosiuose. E, jungtinės tautos laikosi dviejų labai svarbių principų, e, nustatant, kokios ekspertinės pagalbos reikia. Pirma mintis mūsų čia sitė yra ta, kad jungtinės tautos neturėtų dirbti vienos, nes nebūtinai mes turime visą visas ekspertinės žinias ir taip pat reik, mes manome, kad reikia dirbti su įvairiomis šalimis, e, kurios yra išgyvenusios panašius laikotarpius ar per savo e, pokyčius vidinius ar bendradarbiavimo proceso metu. Mes kaip e, paskelbėm apie šią platformą, tai yra CapMatch ir tai yra labai paprasta mintis. E, Junktinės tautos e, sulaukusios prašymų suteikti ekspertinę pagalbą apibrėžia ją gana paprastai ir valstybės narės, vyriausybinės struktūros, nevyriausybinės organizacijos gali pristatyti e, savo siūlomas ekspertinės žinias. Ir sistema leidžia šalims pasirinkti ekspertinės žinias iš keleto šaltinių. Tai yra sistema, kuri bando sutelkti vairius pajėgumus ir patirtį, kurios gali prireikti šalims išgyvenančioms postkonfliktinę situaciją. E, kitas dalykas yra susijęs su jungtinių tautų reforma. Aš nekalbėsiu apie detalės, bet organizacijos galbūt pasižiūrės į savo procedūras, galvodamos, ar pakankamai greitai gali sureaguoti į e, perinamą laikotarpio šalių pagalbos prašymus, ar jos pakankamai lankščios, kad galėtų prisitaikyti prie šalių situacijų ypatingų. Ir norėčiau šiame kontekste paminėti vieną dalyką. Tai gali būti aktualu visoms didelėms daugišalėms institucijoms. Tai yra e, siekis ar galimybę, galimybę užtelkti, e, sutelkti įvairių sričių atstovus iš saugumo srities ir vystimosi srities. Praeitą savaitę dirbom buvome susitikę su kolegomis, kurie dirba taikos palaikymo operacijose, žmogaus teisų e, agentūros atstovai, taip pat ES atstovai, kurie atskirai anksčiau dirbo tam, kad būtų paremtos teisingumo sistemos policijos pajėgos. Ir mes bandome uh, užtikrinti, kad pagalba nebus fragmentuota, bet uh, naudojama uh, E, kartu tokiuose šalyse kaip Liberija, Libija ar Dramblio kaulo karantas. Taigi, pirmininkė, aš tuo ir apsiribosiu ir galbūt e, bus man klausimų pateikta. Ευχαριστήσω πραγματικά την κυρία Κλήφ, η οποία μίλησε. Noriu padėkoti pranešėjai ir trumpai pateikė mums labai nemažai svarbios informacijos. Dabar pradėsime diskusijos. Norėčiau ponui Leininui suteikti pirmam žodį. Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų pranešimą. Manau, kad tiek mūsų komitetas, tiek ir visas parlamentas labai daug svarbos teikia civilinių gebėjimų atkūrimui įvairiose pasaulio šalise ir Europos Sąjungoje. Reikia priminti, nėra organizacija, kuri kariauja, tačiau ji padeda šalinti karų padarinius. Karai vyksta pakankamai greitai, tačiau atkurti taiką yra ypač sudėtinga tose šalise, kuriuose vyrauja netvarka, nėra nei politinės tvarkos, nei veikiančių teismų, trūksta svarbiausių pagrindinių gebėjimų. Noriu paklausti, kokiu konkrečiu veiksmu jungtinės tautos įmasi, bendradarbiaudamas su skiromis šalimis ar pasirašomas bendradarbiavimo sustarimas su to šalies vyriausybė, kaip jūs atvykstate į tą šalį, kaip viskas vyksta. Noriu klausti, kaip bendradarbiaujate su jung, e, Europos Sąjunga. Esama įvairių galimybių Europos Sąjungos veikloje, galima pasitelkti išorės politiką, vystamoje politiką, kartais šios rytis tarpusavėje konkuruoja, e, konkuruoja su jungtinių tautų struktūromis taip pat. Jūs minėjote, kad e, Portugalija, Ispanija, rytų Europos šalis e, domisi atitinkamais projektais, tačiau e, Jemenas, Liberija, kitos jūsų minėtos šalis, nelabai galiu įsivaizduoti, ką jos galėtų iš mūsų išmokti, nes e, juose yra pakankamai kitokia situacija, nes ką, ką jūs gali išmokti iš, iš vidurio rytų Europos šalių, kurios gyvena komunistinėje sistemoje. Galbūt e, pirmiausiai leisime užduoti daugiau klausimų visiems pagėdavantiems kolegoms, kad Sara Klif pato galėtų juos atsakyti iš karto. Labai ačiū. Iš tiesų, reikia kalbėti apie jūsų veik, veiksmus kaip apie plataus masto humanitarnės pagalbos teikimą ir labai gerbėme jūsų veiklą, kadangi aplinkybės, kuriomis dirbate, ypač sudėtingos. Šiandien kalbame apie pilietinės iniciatyvas. Galbūt norėčiau šiek tiek paprieštarauti kolegai Leininui arba provokuodama užduoti klausimą, ar ES iš tiesų yra vien tik tai civilinė sąjunga ir vykdo tik tai e, civilinė užsienio politika, tačiau tai nėra šios dienos diskusijų tema. Jūs kalbėjote apie visą apimantį požiūrį kokiu būdu į tą visą apimantį požiūrį yra įtraukiamas civilinis ir karinis bendradarbiavimas bei civiliai bei kariniai aspektai, kadangi šios dienos posėdis bendras su saugumo ir gynybos pakomitečių, tai manau, kad apie karinius aspektus taip pat vertėtų pakalbėti. Taip pat noriu paklausti, ar e, nepasikeitė padėtis Haityje, kadangi su Haičiu bendradarbiaudami esame sukaupę nemažai patirties ir esu susipažinusi su informacija, kad prieš paskutinę nelaimę 2008 metais Barhaitė buvo kilęs um, badas ir būtų tuo metu užtekė 96 milijonų dolerių, kad būtų galima buvo iškirsti kelią šiam, šiam bado proveržiui, tačiau kiekvienais metais vaičiui yra išleidžiami 600 milijonų dolerių. Uh, Nenoriu paklausti, kodėl taip yra e, ir ar padėtis atimiausių metų toje šalyje pasikeis. Kalbant apie kitas šalis, tokias kaip Iranas, Afganistanas, Irakas, bendradarbiavimas su tomis šalimis parodė, kad e, ilgainiui nėra prasmės siekti valstybės struktūras ten stiprinti, nes padėtis yra kitokia tose šalise nei Europoje ir jos neišsilaiko paprasčiausiai. Kalbant apie padėtį Afganistane. Tai užsienio įmonės ten grežia grežinius, eksploatuoja šalies resursus, tačiau tų šalių ekonomikai tai jokios naudos neatneša. Panaši padėtis yra ir Irake, kai e, vietinė ekonomika iš mūsų teikiamus pagalbos naudos negauna. Noriu paklausti, kokios, kokie yra jūsų strateginiai planai susijęs su trumpalaikėmis operacijomis, veiksmais, vidutinės trukmės laikotarpio ir ilgalaikiais veiksmais siekiant apsaugoti vietos žmonių socialinius, ekonominius interesus ir juos skatinti. Pana Zemkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti poniai suteiktą informaciją. Užduoti šiek tiek kitokio pobūdžio klausimą. Puikiai žinome, kad e, siekiant išspręsti vis konfliktus, visas procesas užtrunka ilgą laiką, nes konflikto sprendimas tai nėra karas, kuomet laimėjai vieną mūšį ir viskas išspręsta, nes krizė bręsta pakankamai ilgą laiką ir ją įveikti taip pat prireiks daug laiko. Taigi noriu paklausti štai ko, kokiu gebėjimų ir priemonių turintinės tautos tokiuose situacijose, kokiu galimybių, e, kokiu turi žmogiškųjų išteklių, e, kuomet įvykus tam tikrai katastrofai reikia suteikti pagalbą, e, taigi kokie tai būtų žmogiškiai ištekliai, kokie specialistai, kokios jų grupės, nes e, puikiai žinome, kad tiek pradedant teisininkais ir baigiant e, inžinieriais, kurie galėtų užtikrinti aprūpinimą, aprūpinimą vandeniu, reikia visokių specialistų, ar yra pakankamas finansavimas užtikrinamas, nes šie veiksmai taip pat trunka pakankamai daug laiko ir daug žmonių juose dalyvauja, taigi kaip atrodo konkrečiai e, ta, tas pagalbos teikimas e, atsižvelgiant į jungtinių tautų biudžetą. Buvo užduoti keli klausimai ir galbūt dabar siūlyčiau ponė Klif sutikti žodį, kad jį galėtų į juos atsakyti ir po to dar surinksime vieną klausimų atsakymų ratą. Perfect. Thank you, Chair. Uh, Ačiū, pirmininkė. Kalbant apie tai, kaip veikia jungtinės tautos, kaip mes bendarbiaujame su vyriausybėmis, jungtinių tautų uh, buvimas įvairiose šalise užtikrinamas dviem skirtis būdais. Beveik visose Euro, uh, pasaulio valstybėse uh, Mes e, nuolat e, dirbame vietoje, yra įvairios vystimosi agentūros, kurios dėl įvairių priežasčių ten dirbo ir dirbs. Jų darbo metodika yra tokia, kad yra parengiama bendra strategija vyriausybių prašymų, po to yra mm, bendras pagrindų starimas sudaromas dėl atitinkamų sričių, kuriuose tos agentūros dirba. Aišku, mm, kur yra kažkoks tai kažkokia tai krizė situacija, pokyčių situacija, tai be abejo tokios agentūros turi labai staigiai prisiderinti prie to, kas vyksta ir mes tengiamės padėti užtikrinti jiems nuolatinę analizę ir galimybės imtis prevencinių veiksmų, jeigu matoma, kad gali kilti krizė. Kitas būdas, kaip yra vietoje dirbame, yra kuomet saugumo tarybos duotas leidimas atlikti taikos palaikymo operacijos, yra, tarkim, specialusis mm, pasiuntinys toje šalyje ar misija. Tai reiškia, kad bendrai tai yra saugumo taryba, o ne tiesiogiai atitinkamos valstybės vyriausybė, kuri suteikia įgaliojimus tai tarnybai ten dirbti. Tačiau kalbant apie civilinius pajėgumus, tai žinoma, kad reikia atitinkamos valstybės vyriausybės konkretos prašymo kad būtų įmanoma dirbti toje uh, srityje, nes tai nėra rinkimų stebėjimo misijos pasiuntimas ar pajėgų kažkokių tai pasiuntimas ar kažkokie tai kreipimais į valdžią ir taip toliau, nes turi dirbti su atitinkamomis uh, vyriausybinėmis struktūromis ir to yra įmanoma tik tai tuomet, kai yra kviečiančios šalies vyriausybės mm, sutikimas ir prašymas tokias, tokius darbus atlikti. Paprastai daug būna diskusijų tokiu atveju su vyriau, to šalies vyriausybė, ko um, jiems reikia, ką mes galėtumėm padaryti. Yra labai glaudus bendarbiavimo sutarimai su ES taip pat. Noriu pateikti porą pavyzdžių. Ir um, bendras um, po konfliktinių poreikių vertinimas daromas kartu su ES ir pavyzdžiui dabar Jemene tai yra daroma, e, galvojant, kaip padėti Jemeno visuomeniai, kaip parengti visą visuomenės dialogą, planuoti tolesnius prioritetus arba, pavyzdžiui, taikos palaikymo civilinis komponentas būtų toks pavyzdys su krizių valdymo uh, padaliniu EIVT dirbamai, taip pasiremiant sukauptą patirtimi, galvojant, ką būtų galima mobilizuoti, kokias pajėgas, kad būtų galima padėti tai šaliai. Taigi, institucinis bendradarbiavimas su ES yra labai svarbus. Toliau dėl karinio ir civilinio bendradarbiavimo. Tai yra labai svarbus irgi dalykas, kai mes planuojame savo darbus. Yra integruotas misijų planavimo procesas, taip vadinamasis procesas, kuriuo mes savo organizacijoje, kaip ir kitos organizacijos, įvairiomis santrumpomis e, vadina įvairius darbus. E, tai yra politiniai, kariniai, e, civiliniai, vystimos ir humanitariniai žmogaus teisų komponentai apjungti, tais atvejais, jeigu mes kažkokias, kažkokią tai politinę ar taikos palaikymo misiją um, siunčiame į kažkurę šalį, kad būtų galima užtikrinti bendradarbiavimą tais klausimais. Taip pat jūs teiravotės dėl um, to, ko pasimokėme iš Haičio ir uh, kaip būtų galima tą patirtį panaudoti užkirtant kelią, užkartant kelią įvairioms katastrofams. Aišku, reikia galvoti apie mm, tai, kad svarbiausia būtų didinti mūsų mūsų atsparumą įvairiausiam katastrofam, ar tai būtų gaivelinės nelaimės. E, tarki, tarkim, mes žinome, kad Haitis buvo labiau pažeidžiamas po to, tai ža, dėl to žalos, kuri į, į, buvo padaryta po. Uh, žemės drebėjimo, nes pastatai negalėjo atlaikyti tokių sukrėtimų. Uh, Bet lygiai taip pat tas pasakytina ir apie žmogaus sukeltas katastrofas, kaip kad, pavyzdžiui, konfliktus, kur mes tengiamės investuoti daugiau lėšų į prevencijos darbus, kad būtų galima vidinius tarpininkavimo gebėjimus visuomenėje stiprinti, kad nebūtų eskaluojami konfliktai. Kartais tai tikrai daugiau duoda naudos palyginti, kiek lėšų yra dėta, nei kad kokia tai pagalba jau po to, kai konfliktas yra įvykęs prasidėjęs. Jūs taip pat klausite apie e, vietos ekonomiką. Aišku, kad e, darbo vietų kūrimas ir vietos išiklių panaudojimas yra lemiamos rytis, į kurias mes kreipiame pagrindinį dėmesį. Labai svarbu stiprinant taikos palaikymo visus procesus vietoje. Aišku, jeigu žmonės neturi e, darbų, jeigu neturi galimybę išmatyti savo šeimas, be abejo, kad tuomet taikos visi procesai nevyks sklandžiai tad mes tam skiriame labai daug dėmesio. Tai nėra lengva darbo sritis <clears throat> daugelį pasaulio šalių, kur mes dirbame, tikrai susiduria su rimtais sunkumais, kuriant darbo vietas, bet būtent tas rytis nusipelno didelio mūsų dėmesio, nes yra labai svarbi. Toliau. Uh, dėl to, ko pasimokyta iš pokyčių Europoje, kiek būtų galima tą patirtį panaudoti kitose šalise. Jūs teisingai sakote, kad aišku yra skirtumas tarp šalių, kurios pradėjo nuo pilietinio karo ir kur, tokių šalių, kurios m, mm, išėjo iš autoritarnio režimo, bet kuriuose nebuvo pilietinio karo. Taigi, aišku, galbūt m, mm, Europos pokyčiai a, aktualesni Tunisui, bet ne Libijai, kur daugiau yra pilietinio konflikto požymio. Tačiau vis tiek yra tam tikri tokių pokyčių e, elementai, kurie gali būti aktualūs bet kurioje situacijoje. Pavyzdžiui, pirmą kartą, kai vykau į Šiaurės Afriką po arabų pas, pavasario, beveik kiekvienoje šalyje žmonės manęs klausė, ką daryti su slaptomis bylomis slaptomis bylomis, kurias buvo žvedęs e, ankstesnis režimas. Tai aš manau, kad toks klausimas yra aktualus e, bet kokiu atveju, nežiūrint to, kad aplinkybės gal kiek kitokios. Ir e, paskutinis klausimas dėl ryšių tarp jungtinių tautų pajėgumų ir patirties, kurią mes galime pateikti kitoms šalims. Aišku, pažiūrėjau, jeigu kalbame apie humanitarnės krizės, mes tikrai galime panaudoti tinkamus pajėgumus ir čia humanitarnės agentūros gali pačios organizuoti savo darbą, apsijungdamos į tam, tikrus padal, tam tikras grupės ir tada gali dirbti konkrečios rytise, pavyzdžiui, vandens, maisto ir taip toliau. Jos dirba su nevyriausybinėmis organizacijomis ir, aišku, su ECO ir Europos NVO. Um, kalbame apie politinės taikos palaikymo misijas, aišku, tradiciškai lengviau yra politinius ir karinius elementus išskleisti greičiau, o po to jau galvoti apie civilinius komponentus, jų integravimą. Todėl mes ir galvojame, kad ši iniciatyva yra svarbi. Ir dar, žvelgdama į kairę, gal galvo verstų, jeigu kolegė pasakytų keletą žodžių apie mūsų patirties panaudojimą. Labą rytą, kolegos. Ačiū, kad mm, prieimėt mus šį rytą. Dabar dėl išteklių gal keli žodžiai ir m, mm, ką jungtinės tautos yra pasimokiusios iš patirties, kad nėra vieno mm, metodo, kuris veiktų visais atvejais. Mes e, todėl vadovavomės trimis darbo variantais, keliais, kurie gal kiek skiriasi nuo ES darbo metodikos. Visų pirma, aišku, Europos Sąjunga irgi dirba panašiai, kaip ir mes 60 metų dirbame, tai yra e, pasiremė e, šalies pajėgumais, policijos, kariniais pajėgumais ir taip toliau. Tačiau galbūt palyginus su Europos Sąjunga mes kiek skirtingai dirbame, kadangi mes taikos palaikymo mm, misijose panaudojame labai daug jungtinių tautų darbuotojų, daug daugiau mūsų pajėgų yra panaudojama e, vietoje. Mes atstovavome ne valstybėms narėms, o vienam interesui mes dirbame kaip viena tarptautinė valstybės tarnyba. Taigi e, galim kalbėti apie tokį pajėgumų brandolį, kuris leidžia mums misijas organizuoti, pasiremiant jungtinių tautų personalų ir galime tokiu būdu nedelsiant sureaguoti į e, krizę, pažiūrėjau, kaip Haitie. Taip pat mes turime tuos greituosius mechanizmus, kur pasiremiame valstybių narių pajėgumais, ypač humanitarnės rytyje mes uh, Mm, panaudojame valstybių narių um, greitojo panaudojimo, um, greito dislokavimo pajėgas. Taip pat turime ir savo būdinčią policijos komandą ir taip pat nedidelę turime ir teisingumo ir um, ir jeigu mums reikia tokių pajėgumų, mes galime pasiremti valstybių narių pajėgumais, kai reikia jų daugiau. Taip pat, aišku, labai svarbu yra parinkti tinkamus, tinkamo tipo ekspertus, e, ypač kai reikia pareng, padėti konkrečioms valstybėms, e, suteikti konkrečius pajėgumus. Pavyzdžiui, e, mes ne, nesame Valstybės tarybos pareigūnai mes nesame tiesiogiai politinėse procesuose dalyvavę patys, taigi dėl tokių pajėgumų, pavyzdžiui, mes pasikliauname valstybių narių e, pajėgumais. Mes galime tokiu būdu tuos mm, pareigūnus, kuriuos mums suteikia valstybės narės, panaudoti, tai yra mūsų brandolys. Uh, Tai, taigi mūsų darbo metodai yra skirtingi, skirtingais atvejais ir galbūt todėl mūsų darbas yra kiek kitoks nei ES, ypač kai eina kalba apie įvairias BSGP operacijas. Panas Milan Mon dabar klaus. Ačiū, pana Klife, už tai, kad atvykote. už jūsų suteiktą informaciją. Minėjote Libiją, teigėte, kad jai skiriamas ypatingas dėmesys. Tai yra šalis esanti ES kaiminystėje, pakankamai svarbi šalis, kurioje ES atlieka svarbu vaidmenį siekiant užkirsti kelią tolimoms, e, kitoms masinėms žudynėms po to, kai Kadafi režimas buvo nuverstas. Taigi galbūt galėtumėte papasakoti apie bendradarbiavimą, padedant Libijai, kokie projektai įgyvendinami, kokius bandoma įgyvendinti, ar esama saugumo politikos srityje kokiu nors problemu, iš kur reikia paminėti išpolį prieš JAF ambasadą Bengazijoje, sukarintų grupuočių, milicijų problemą, daug ginklų yra šalyje, ES pradės teikti įgyvendinimo paramos programas, tiekiant stiprinti sienų kontrolę, taigi pagėdaučiau gauti daugiau informacijos apie Libiją. Taip pat noriu paklausti, kokią įtaką jūsų veiklai daro dabartinė krizė, nemažai šalių mažina, riboja biudžeto išlaidas, tai kiek tai atsiliepia jūsų veiklai, sugebėjimui veikti, ypatingai e, turint omenyje vakarų Europos pramoninių šalių finansinį indėlį į jūsų veiklą. Pone Jakonsari, ačiū už jūsų įdomų pasakojimą. jungtinių tautų pagrindinė problema susijusi su tuo, kad visa <clears throat> pasiekiama sėkmė jungtinių tautų projektus įgyvendinti įgyvendinant nepakankamai atspindimą žiniasklaidoje, pavyzdžiui, rytų Timorė. Beveik niekas žino apie tai, kiek daug pasiekė jungtinės tautos toje šalyje. Noriu paklausti uh, kiek jums reikia pademonstruoti kultūrinio jautrumo veikiant atskirose valstybėse. Tarkime, Afrikoje esame gerai veikiančių demokratijų, kurios tačiau smarkiai skiriasi nuo tų, prie kurių esame pripratę, politinių partijų sistema yra kitokia nei Europoje, niekuomet nebus, netaps tokia kaip Europoje. Taigi, koks jūsų pagrindinis požiūris pasirenka net prisitaikant prie skirtingų požiūrių į demokratiją, prie skirtingų demokratijos e, modelių. Ponas Šolts. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti už tą gerą susiformavusią tradiciją pasikeisti nuomonėmis su <clears throat> generalinio sekretoriaus padėjėjais, stiprinant e, civilinius gebėjimus Tikiuosi, kad mes artimiausiu metu taip pat galėsime nuvykti į New Yorką ir toliau keisimės e, požiūrės ir nuomonėmis. Du klausimus noriu užduoti. Tas pasikeitimas nuomonėmis jau parodo, nagrinėjant konkrečius e, atvejus, kad e, reikia bendrai svarstyti problemas ir iššūkius. Norėčiau daugiau sužinoti apie tai, kaip pasirinkamas tos šalis ir teikiamams pagalba ekonominė, politinė, socialinė ir kaip e, tie veiksmai yra derinami su jungtinėse tautose veikiančiomis sistemomis, bendradarbiaujant taip pat ir su ES galbūt. Nėra taip lengva atsižvelgti į generalinės asamblėjos metu vykstančias diskusijas, svarstant konkrečią padėtį atskirose šalise ir priimtų sprendimus, kokios valstybės, priimtų sprendimus apie tai, kokios valstybės turėtų imtis konkrečių veiksmų ir teikti pagalbą, pavyzdžiui, Somalija, Afrikoje galbūt e, e, yra teigiamai vertintinas dalykas, kad jungtinės tautos siunčia savo personalą, siek, siekdamos stiprinti tos šalies valstybės valdymo struktūras kitose regionuose galbūt kiltų daugiau problemų, jeigu Europos atstovai dalyvautų atitinkamuose veiksmuose. Taigi kaip jūs sprendžiate tą problemą, iš kur e, randate pakankamai ekspertų, kad galėtumėte prisidėti prie e, civilinių gebėjimų ir e, atitinkamų struktūrų kūrimo tose šalise. Tai noriu paklausti, gal galėtumėte išvardinti, iš kokių valstybių e, daugiausiai ekspertų pasitelkėte nes turite sieti savo veiksmus taip pat ir su mm, diskusijų Generalinėje asamblėje bei saugumo taryboje rezultatais. Manau, kad kartais e, priimti sprendimus yra pakankamai keblu tokiais atvejais. Taip pat noriu paklausti, koks yra Kokia yra jūsų bendradarbiavimo su uh, tarptautiniu baudžiamoju teismu patirtis? kaip e, jūs e, turite vykdyti bendradarbiavimą e, su žmonėmis, kurių atžvilgių yra vykdomas koks nors baudžiamasis tyrimas baudžiamame teisme, kaip derinate su šios aspektus savo santykiuose su tarptautiniu baudžiamuoju teismu. Pone Gomis. Labai Malonu Jūs matyti, Sara, ypač šiame poste ir čia, nes žinau, kad Jūs esate labai patyrusi, ypač tokioje srityje kaip įstatymo viršenybė ir teisinė valstybė vystomosios politikos kontekste. Norėčiau e, Pratesdama kolegos Milenman e, mintis apie Libiją, norėčiau kai ko paklausti. Gal galėtumėte pakalbėti apie pereinamojo laikotarpio teisingumo dalykus, ne tik apie saugumą, bet e, žinau, kad jungtinės e, tautos Ian Martiną e, nusintė į Libiją labai puikų atstovą. Bet kalbu apie platesnį dalyką negu kad tarptautinis baudžiamasis teismas. Apie platesnį kontekstą, nes šis teismas niekada negalės e, dalyvauti teisiant labiausiai e, matomus ar žinomiausius šio režimo atstovus. Tačiau yra šimtai, netūkstančiai jaunų žmonių, daugiausiai iš kaminių šalių. Dauguma iš jų gal e, pabėgo iš kalėjimo Tripolyje. E, ir reikia kažkaip spręsti jų situaciją, o Libija neturi struktūrų tam. Taigi norėčiau paklausti, ką e, jūs ketinate šioje srityje daryti. Ar ketinate daryti ką nors kitą šalis? Afganistanas niekas apie jį jau nebekalba, lyg būtų taip, kad Afganistanas jau būtų perėjęs tą pereinamąjį laikotarpį. Ir matome, kad padėtis yra E, labai sudėtinga ir gali pablogėti pasitraukus ją pajėgoms. Ir reikia stiprinti šią šalį. Teisingumas e, yra labai rimta problema. Taip pat ir pajėgumai, reikia juos kurti. Ką planuojate daryti Afganistane jungtinių tautų kontekste? Galiausiai, besivystanti šalis yra e, viena besinti šalis, kur mirė ką tik tai diktatorius, yra Etijopija. Atsiranda tikrai daug galimybių ir vis tik tai ES ir JAV laikėsi neteisingės e, politikos, e, sakydamos, kad Melazinavi diktatorius buvo gerbiamas žmogus, atsidavęs vystimusi. Dabar atsirado tas, tos galimybės Matome, kad vis tik tai e, politiniai kaliniai toliau kalinami, e, e, spaudos laisvę gniaužymą, ES korespondentas buvo suimtas, paskui paleistas, taip pat pradėjo, prasidėjo persiekimai prieš krikščionis, nes vyriausybė bando kištis, skiriant E, musulmonų lyderius, e, grobiama žemė, atsirado labai daug problemų. Ir tai yra šalis, kuri teoriškai e, yra perinamojo laikotarpio šalis. Norėčiau padėl to jūsų paklausti, kaip įsivaizduojate, jungtinės tautos galėtų įsitraukti į plėtojimą pajėgumų šioje šalyje. Dabar Suteiksiu Jums žodį, Jums pateikta labai rimtų klausimų, taigi laukiame tokių plačių atsakymų. Dėkoju kolegos, puikus buvo klaus, klausimai Jūsų. Pirmiausiai klausimai susijęs su konkrečiomis šalimis, paskui pereisiu prie platesnių politinių klausimų. Dėl Libijos. Kaip žinia, tarptautinė bendruomenė E, siekia įsitraukti. Žinome, kad saugumo situacija labai rimta, taip pat e, siekime ten suteikti pagalbą, kitas dalykas politiniai veiksmai, kad atsirastų vyriausybė, kad būtų vietoje priimami sprendimai dėl prioritetų. Laikotarpis teikiant tarptautinę pagalbą vis tik tai buvo sudėtingas, nes žinome, kad buvo norima suteikti pagalbą, bet e, Libijos e, kontekste vietoje nebūtinai buvo noras e, nurodyti, kur yra prioritetai. Dabar matome, kad padėtis keičiasi, e, matome, kad formuojama vyriausybė, matome, kad ketiname pirmiausia apsibriežti savo paigumus ir mes sieksime padėti sukurti e, pagrindinius pajėgumus ministerijų lygmenyje, nes šios tradicijos anksčiau nebuvo bendraujant su piliečiais. E, taigi mes e, pirmiausia galvome apie bazinį lygmenį ir žinome, kad Libijos valdžia prašė pagalbos, e, kuriant pagrindinės vyriausybinės funkcijas įprastiniu būdu, kuris užsitikrintų didesnį pasitikėjimą. Mes ir toliau remsime politinius prioritetus, tai išliks mūsų E, politinius procesus, tai išliks mūsų prioritetas, taip pat e, saugumas, teisingumo sektorius ir ekonomikos atgaivinimas ir darbo vietų kūrimas. Valdžia taip pat yra išreiškusi e, pageidavimą įgyti praktinių žinių apie lyčių aspekto integravimą politinėje E srityje ir mes teiksime pagalbą ten. Kitas dalykas - perinamojo laikotarpio teisingumo sistema. E, aš e, noriu pasidžiaugti jūsų vaidmeniu rytų Timore. Taip pat yra klausimų dėl. Ne tik tai dėl pernamo laikotarpio teisingumo Libijoje, bet ir iš visoje Šiaurės Afri Afrikoje yra poreikis keistis, matome, kad visuomenė to reikalauja, bet Taip pat suvokiama pamažu, kad pereinamąjį laikotarpį teisingumo sistema negali būti sukurta per pusmetį ar metus dėl įvairių priežasčių iš dalies todėl, kad e, reikia užtikrinti gerą teismo procesą, e, įkalčių rinkimą ir panašiai. Ir tai e, užtrunka nemažai laiko, bet pats procesas apskritai yra kur kas ilgesnis. Reikia galvoti apie paigumus, apie tai, kas įvyko konflikto metu ir skleisti informaciją per, pavyzdžiui, viešųjų ryšių komunikavimo sistemą. Uh, E, dar atliekamas, e, jau at, praeitie buvo atliktas labai mm, rimtas darbas, pavyzdžiui, e, Čilėje ir žinome, kad procesas trunka 25 metus ir net iki šiol procesas nėra pasibaigęs. Dabar mes turime galvoti, ką daryti, kad pats procesas prasidėtų uh, gerai, kad gera būtų duota pradžia, o taip pat kalbėti apie tai, kad šis procesas bus ilgas. Renatos paprašysiu trumpai pakalbėti apie Afganistaną, o paskui grįšiu prie bendrųjų politinių klausimų. Ačiū. Taip pat dėkoju, kad iškėlėte problemą. Afganistanas tikrai tampa uh, užmiršta už šalimi. O žinome, kiek ten yra iššūkių. Afganistanas yra taip pat pavyzdys, kaip e, pereinamasis laikotarpis gali būti įvairialypis. Mes e, kalbame apie pereinamąjį laikotarpį ir vakarų pajėgų pasitraukimą, bet pereinamasis laikotarpis e, yra įvairialypis. Pavyzdžiui, numatyti rinkimai 14 metais. Ir reikia galvoti, koks bus dinamiškas tas pereinamasis laikotarpis tarko, laiko ir tai e, taip pat e, kaip bus išlaikytas dėmesys, kaip bus teikiama finansinė pagalba. E, daug kas įsivaizduoja, kad pasitraukus tarptautiniam saugumo pajėgoms turi sustiprėti jungtinių tautų vaidmo, bet afganistaniečiai nebūtinai to patys nori, nes jie nori savo užsitikrinti didesnį vaidmenį. Bet yra e, finansiniai suvaržymai, pastraukus kariniams pajėgoms ir padidės pavojus, kad e, vis tomoji pagalba sumažės. Jungtinės tautas taip pat gali teikti mažiau pagalbos. Dabar užsidaro dešimt e, skyrių Ir dabar mes turime galvoti, kaip užtikrinti tvarias e, priemonės, kad kurtume darbo vietas ir stiprintume ekonomiką. Vietos ekonomika E, keitėsi dėl to, kad e, veikia tarptautinės pajėgos ir kai jos atsitrauks, e, žlugs labai daug ekonominės veiklos. Pavyzdžiui, atsirado paslaugų teikėjų, kurie aptarnauja karinės bazės ir panašiai. Pavyzdžiui, tie, kurie dirba tose vietose remia 90 žmonių, taigi kils labai daug problemų. Ir vienas iš prioritetų Afganistane būtų, kaip išlaikyti tarptautinius įsipareigojimus ir tai yra mums prioritetas po to, kaip atsitrauks saugumo pajėgos, e, kaip užtikrinti politinį e, aspektą žmogaus teisių principų gyvendinimą. Reikia mums e, pakeisti akcentus ir galvoti, kaip daugiau afganistaniečių padaryti atsakingais už įvairias rytis. Taip pat turime galvoti, kaip um, padaryti santykius tarsi, tarp, tarp lygiaverčių partnerių. Afganistanas uh, labai neblogai tvarkosi su savo viešaisiais finansais, lyginant su panašiomis šalimis. Uh, bet nedaug pagalbos. E, tačiau nedidelė e, dalis lėšų yra paskirstama per e, centrinį biudžetą. Mes turime suvokti, kokie mūsų laukia nauji iššūkiai. Uh, Mes e, per savo programas turime e, galvoti, kaip e, keičiantis kontekstui žiūrėti naujai į savo veiksmus ir kaip sutelkti visus partnerius, traukti Europos Sąjungą į bendrus veiksmus ir tai bus vienas iš mūsų iššūkių. Ir saugumo aspektai taip pat bus labai svarbus elementas. Ačiū. Grįšiu prie e, kitų labai vertingų klausimų apie požiūrius ir politiką. Klausimas apie demokratiją kontekste ir kokie modeliai gali būti pritaikyti. Tai yra labai svarbus dalykas. Visuomet, mano nuomonė, yra svarbu pasižiūrėti į demokratizacijos sritį. Egzistuoja pasaulinis konsensusas dėl principų, bet labai nedaug eksperimentuojama su skirtingais dalyvavimo modeliais. Manoma, kad viskas, ko reikia, yra daug partiniai rinkimai, priklausomai to, kokioje šaltiesi, bet nedaug galvojama apie kitus demokratinius mechanizmus, kurie galėtų e, tikti tam tikroms visuomenėms tam tikrų laikotarpių. Aš kalbėjau apie mūsų platformą. Mes norime sutelkti įvairių šalių įvairialypę patirtį, apie įvairialypį demokratinį dalyvavimą, kuris galėtų būti pritaikytas pereinamojų laikotarpių. E, pavyzdžiui, paimkime Botsvaną ir pateiksiu tokį neįprastą pavyzdį. Ji uh, laikoma tradicinė sistema, bandoma įtraukti daugiau moterų jaunimo į tą sistemą. Manome, kad uh, tai yra pozityvų suvokiama, kad principai yra panašus ir mes bandome uh, inovuoti, taikydami vairius dalyvavimo mechanizmus SIFCAP diskusijose buvo taip pat daug kalbama apie demokratinio atstovavimo e, modelius, kalbama apie demokratiją ir ypatingai dėl skurdą ir neligybę ir ryšį tarp to kartais mes turime imtis tam tikrų priemonių, kad nebūtų manipuliuojama demokratiniais procesais. Uh Jūs taip pat klausėte, kaip e, subalansuoti valstybių narių pastangas teikiant pagalbą. E, apie skirtingas šalis, skirtingas situacijas. egzistuoja jungtinėse tautose procedūros ir mes kreipiamės į visas valstybės narės vienodai teikdami savo reikalavimus, pristatydami juos. Mes turime tą daryti, mes negalime e, nurodyti e, kažkokių preferencijų mūsų darbuotojams dėl atskiros valstybės narės ar jos pranašumų prieš kitą valstybę narę. Tačiau priimančios šalis, jų vyriausybės teikia e, prašymus dėl pagalbos ir gali tada jo suformuluoti pagėdavimus dėl šalių, kurių pagalba būtų aktualesnė, kurių patirtis būtų e, aktualesnė ir tokiu būdu gali, galvojama apie tai, kokie ryšiai būtų naudingi. Taip pat mes bandome e, subalansuoti vietos regioninio konteksto patirtį ir kalbos įgūdžius su esminė patirtimi reformuojant institucijas. Ir mm, galiu grįžti prie to, ką sakiau pradžioje. Manau, kad partnerystės tarp pietų ir šiaurės šalių, teikiant pagalbą pereinamojų laikotarpių, yra kol kas iki galo neišnaudotos. E, yra retų pavyzdžių, kai bendradarbiavimas vyksta tarp, pavyzdžiui, valstybių narių ir pietinių valstybių, e, teikiant pagalbą trečiai e, pereinamo laikotarpio šaliai, bet tokie pavyzdžiai yra ypatingai reti. Galbūt reikėtų kelti klausimą, ar nereikėtų susisteminti šio dalyko ir kaip panaudoti ES turtingą patirtį, kuriant institucijas, taip pat E, kaip sutelkti žinias, įgūdžius, kalbinės, e, kalbinę patirtį ir e, siekti kaip galima lengviau perkelti tą visą patirtį. Europos Sąjunga jau seniai remia regionės institucijas, dirbama su Arabų lyga, ASEANu ir Afrikos Sąjunga. Ačiū. Už šią konstruktyvę diskusiją išgirdome daug konkrečių atsakymų. Noriu nuoširdžiai padėkoti ponė Klifijos padėjėjams už tai, kad e, savo brangų laiką šiandien skyrėte mums, atvykote su mumis padiskutuoti. Labai ačiū.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 Ladies and gentlemen, we are going to continue our meeting and we are... Ponios ir ponai, tęsime posėdį. Ir dabar svarstysime ketvirtą darbo tvarkės punktą, tai yra pažangos ataskaita dėl Albanijos. Tai pirmasis um, pranešimo projekto svarstymas dėl Albanijos. Tai pirmas dokumentas, kalbant apie rezoliucijų pasiūlymus dėl įvairių plėtros šalių. Kaip mes visi žinome, praeitą savaitę komisija pripažino šios šalies padarytą pažangą ir pasiūlė suteikti jai šalies kandidatės statusą. Į Albaniją įvykdys e, e, svarbiausias reformas - viešo valymo, teismų, taip pat e, parlament procedūrinių taisyklių. O dabar suteiksiu žodį ponui Huntis, mūsų pranešėjų šio klausimu, kuris pristatys savo poziciją dėl komisijos pasiūlymo. Pone Huntis, žodis jums. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Ačiū, pan pirmininkė. Labas rytas visiems komiteto pirmininkas jau minėjo, tai pirmasis pranešimas svarstymas dėl Albanijos pažangos ataskaitos. Užsienio reikalų komiteto darbų tvarkaraštė numatyta, kad gruožio mėnesio finalinėje sesijoje rezoliucijos projektas turėtų būti svarstomas. Toks yra likščiolinis tvarkaraštis, juo ir remiamės. Taigi pranešimas jums pateiktas, norėčiau jį trumpai pristatyti. Rugsėjo pradžioje antrą kartą lankiausi Albanijoje, po to, kai buvau paskirtas pranešėjų per pirmąją viešnagė buvau susitikęs su įvairių politinių partijų atstovais, ties politiniais veikėjais, prezidentų, vyriausybės vadovų, parlamento partijomis, profsąjungų atstovais, taip pat pilietinės visuomenės ir nevyriausybinio organizacijų atstovais buvau susitikęs. Palaikau taip pat glaudžių, glaudų ryšį su Albanijos ambasada Briuselėje, kodėl apie tai kalbu, todėl kad diskusijos vyko labai atviroje dvasioje ir man nupieštas paveikslas e, rodo, kad Albanija ryštingai nusiteikusi gauti kandidatės statusą, padarė didelę pažangą, kad galėtų atitikti nustatytas e, šalies kandidatės e, nustatytus kriterijus. Taigi noriu visiems, kurie man padėjo padėkoti, taip pat noriu padėkoti komisijai, kadangi bendarbiavimas su jos pareigūnais vyko labai sklandžiai. Komiteto pirmininkas minėjo, kad buvo parengta pažangos ataskaita. Už ją atsakingas komisijos narys Fiulė, pažangos ataskaita, kai kuriems dalykams galiu pritarti, traukiau juos ir į savo pranešimą, tačiau kalbant apie priemonės 12 prioritetinių sričių, tai joms galime pritarti. Taip pat noriu baigdamas padėkoti Europos parlamento sekretariatui, nes iš jo taip pat susilaukiau daug paramos rengdamas šį pranešimą. <clears throat> Dabar pakalbėsiu apie pranešimo turinį ir nesigilinsiu į mažiau reikšmingas detalės, mano manimas pirmiausiai pristatysiu tą pažangą, kurią pasiekė Albanija. Savo pasiūlyme aš stengiuosi labai aiškiai apibrėžti savo poziciją dėl atskirų punktų. Patikiu taip pat atitinkamus pakeitimus jau. Mano pasiūlymų esmė yra tokia, kad Albanija toliau vykdys reikiamas reformas, jai turėtų būti suteiktas šalies kandidatės statusas. Man susidaro įspūdis, kad e, dėl šio klausimo esama plataus sutarimo Europos parlamente, todėl noriu dar kartą pabrėžti, kad e, Patvirtinus atitinkamą rezoliuciją Europos parlamente būtų nusiųstas aiškus signalas Albanijos valdžiai ir tautai, kad reikia toliau tęsti pradėtą procesą, turime aiškiai e, parodyti, kokiose sritise Albanija turi dar labiau pasistengti. Mes esame Europos parlamentas, gyventojų žmonių renkami atstovai, todėl savo pasiūlymuose ir pastabose turėtume aiškiai pabrėžti, kad tos pramonės, e, priemonės, kurių bus įmamasi, turi būti skirtos tam, kad būtų pagerintos žmonių teisės, gyvenimo sąlygos, gyvenimo kokybė Albanijoje. Taip pat manau, kad e, rezoliucijos projektas yra pakankamai aiškus, pagrindinės jo idėjos taip pat yra aiškiai suvokiamas, aišku, dar e, sulauksiu palauksiu kolegų vertinimų, tačiau mes siūlome Albanijai suteikti ES kandidatės statusą ir parodyti, kokiose srityse Albanija turėtų labiau pasistengti. Veikiausiai prisiminsite, mėly kolegos, kad per pastarąjį Albanijos pažangos vertinimą daugiausiai dėmesio skiriame politinėms problemams, remdamėsi turimą informaciją galime teikti, kad politinė padėtis ženkliai pagerėjo, nežinau, ar šimtų procentų viskas stabilizavosi, tačiau kai kurios problemos buvo išspręstos ir dabar galime konstatuoti, kad ne tik didžiosios e, e, vyriausybinės partijos, tačiau ir opozicinės partijos sugebėjo susitarti dėl svarbiausių šalies tikslų, dėl geresnių parlamento darbo tvarkos taisyklių, dėl teisinės e, politikų parlamento narių neliečiamybės. Tai parodo, kad šalis deda tinkamas pastangas ir kad greitų laikų sulauksime atitinkamų rezultatų dėl šių priežasčių. Siūlau paminėti šį argumentą rezoliucijos projekte ir suteikti Albanijai šalies kandidatės statusą. Dar dvi trumpos pastabos dėl atskirų aspektų, kurie minimi rezoliucijos projekte, pranešimo projekte. Ten minimi atskiri aspektai, kurie mums yra svarbus, kadangi apimtis rezoliucijos yra ribota, tai negalėjome kreipti dėmesį į visus mūsų svarbius aspektus, turėjome apsiriboti keliais svarbiausiais, todėl aš teikiu atitinkamą pakeitimą, galbūt kolegos juos taip pat teiks, kad būtų galima ir kitus aspektus į rezoliucijos projektą įtraukti, siekiant e, tiksliau atkreipti dėmesį Albanijos vyriausybės į konkrečias reformas. Reformos buvo vykdomos mano vertinimu, tačiau esama daug sričių, kuriuose dar reikėtų padėti gerinti. Noriu paminėti tokias e, sritis, kurios yra susijusios su piliečių teisėmis ir darbuotojų teisėmis. Manau, kad būtina taip pat pagerinti teismų sistemą, siekiant veiksmingiau kovoti su korupcija. Albanija turi būti sukurta teisinė valstybė visais lygmenimis, todėl būtina imtis atitinkamų priemonių siekiant geriau apsaugoti pažeidžiamesnės visuomenės grupės. Ir savo pasiūlyme aš konkrečiai miniu tas pažeidžiamesnės visuomenės grupės. Remdamiesi konkrečiais faktais susijusiais su Albanijos vyriausybės veikla. Turime konstatuoti, kad Albanija laikosi teigiamo požiūrio į savo kaimynės ir galime vertinti, kad Albanija įneša savo indėlį į Balkanų, kuris yra jautrus regionas stabilumo užtikrinimo. Būtų įdomu galbūt išgirsti iš komisijos atstovų kaip jie ketina vertinti kitų Balkanų valstybių ketinimą stoti Europos Sąjungą, nes jeigu bus teigiamai vertinti Albanijos pažangą, tai turės teigiamas įtakos ir kitoms regiono valstybėms, o aš tikiuosi, kad Europos parlamentas nusiūs Albanijai tinkamą signalą, suteikdamas jai narystės perspektyvą, nes ji gali būti tik naudinga. Šios šalies žmonėms ačiū pirmininkė. Ačiū. Pradėsime diskusijas ir dabar suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjui nuo socialistų demokratų frakcijos gerbiamam kolegai Liborui Raučiukui. Thank you, Chairman. Admito... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti pana Huntis parengus tokį pranešimą, kuris mano manimo yra tikrai labai geras, e, teisingas politinis tonas parinktas. Uh, pabrėžti ir teigiami elementai, ir kai, kurie, kai kurios silpnosios pusės išryškintos, kur Albanija dar turi padirbėti. Na, aišku, reikia kalbėti apie pozityvę pusę, kad iš tikrųjų pranešime pripažįstama ta pažanga, kurią Albanija padarė per pastarosius metus. Pabrėžiama, kad ta pažanga yra padaryta dėl to, kad buvo bendarbiavimas tarp pagrindinių politinių jėgų ir, ir valdančių, ir opozicijos jėgų. Kalbant apie problemas. Mm, kai kurios išlikusios dar ir problemos yra įstatymo viršenybė, viešo administravimo sektorius, aišku, tos problemos e, išlieka, kaip ir kova su korupcija ir taip toliau. Vėlgi noriu pabrėžti, kad mūsų pagrindinė politinė žinia turi būti ta, kad reikia vidinio konsensuso, mums reikia darbinių santykių tarp uh, vyriausybės ir opozicijos, reikia to konsolidavimo demokratijos e, Albanijoje ir aišku, tai labai svarbu Albanijos europinė integracijai. Mūsų frakcija visiškai remia pranešimo rengėjo poziciją, bet aišku, bus gal kai kurių elementų, dėl kurių mes norėsime gal daugiau akcentavimo pranešime, pavyzdžiui, ta, e, nuo pirmo iki ketvirto punkto formuluotės mūsų manimo galėtų būti griežtesnės, tvirtesnės. Ir sakant, jog tai, kad Europos parlamentas remia komisijos pasiūlymą suteikti Albanijai šalies kandidatės status, aišku, jai vykdžius atitinkamas sąlygas. Uh Kadangi praeitais metais nebuvo pranešimo apie Albaniją, tai gal reikėtų labiau pabrėžti tai, kad 2011 lapkričio susitarimas yra itin svarbus. Tai išsprendė politinės aklavėtės problemą, leido judėti link 12 prioritetų gyvenimo. Manau, kad tai labai svarbu. Taip pat labai svarbu Yra ombudsmeno išrinkimas, gal tai irgi būtų galima paminėti pranešime, nes tai labai svarbu galvojant apie Albanijos demokratijos stiprinimą. Taip pat labai svarbu yra Albanijos pilietinės visuomenės stiprinimas. Kas bus svarbiausia Albanija kitais metais, tai aišku bus rinkimai, pavasario parlamentiniai rinkimai. Uh, Ir manau, kad tai reikėtų ne vien tik tai šiaip paminėti, bet reikėtų pabrėžti pranešime, jog tai bus lemiamas žingsnis užtikrinant Albanijos demokratijos stiprinimą ir taip pat bus lakmuso papirėlio testas vertinant Albanijos pažanga link Europinės integracijos, tai yra taip pat ir pažanga link šalies kandidatės statuso. Mas Huntis kalbėjo apie Albanijos visuomenės silpnesnės dalis. Jis minėjo pilietinės teises, žmogaus teises, darbuotojų teises. Aš dar gal pridurčiau ir vaikų teises, nes tai vis dar um, išliekanti problema Albanijos atveju. Ir manau, kad tai vertėtų paminėti pranešime. Taip pat gal reikėtų paminėti, kad Albanija neratifikavo tarptautinio baudžiamųjų bylų teismo firom statuso. Atsiprašau, Romos statuto. Taip pat reikėtų paminėti galbūt regioninio saugumo klausimus. Albanija per pastaruosius keliarius metus suvaidino labai teigiamą vaidmenį šią srityje. Tai gal reikėtų tai pripažinti. Gal reikėtų paminėti, kas vyko kaiminėse Firom, Makedonijoje. Iš tikrųjų, Albanija suvaidino labai konstruktyvų vaidmenį, gerinant padėtį ir aš manau, aš labai tikiuosi, kad šalis toliau žengs to keliu. Apibendrint, pranešimas puikus, žinoma, teiksime keletą pakeitimų, bet manau, kad parlamentas galės parengti labai gerą, pozityvų, padrasinantį pranešimą ir toliau konstruktyviai e, akcentuoti, aišku, galbūt e, kai kurias elementus, kai kurias rytis, kur Albanija dar turi padirbėti. Ačiū. I... Ačiū, dabar suteiksiu žodį poniai Hakė, kuri yra Aldė šešėlinė pranešėja. Ačiū pirmininkė, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai. Manau, kad uh, tikrai galime labai konstruktyviai bendarbiauti šio labai svarbių klausimų. Pradžia labai svarbi. Manau, tai yra pradžia to, ką aš galvoju, kad bus ilgas ir intensyvus reformų procesas, kuris turi būti prasmingas, o ne paviršutiniškas. Parlamentas asmeniškai stebėjo labai skausminga politinė polarizacija toje šalyje ir tai, kas vis dar giliai įsišaknyja Albanijos politinėje sistemoje. Manau, kaip parlamentui labai svarbu, kad mes tiesiogiai kreiptumėmės į Albanijos žmonės, kad jos pasiektumėm savo balsu, kad iš tikrųjų dirbtumėm dėl visų Albanijos žmonių, o ne dėl vienos politinės klasės ar grupės. Aš tikiuosi, kad Albanijos žmonės visos politinio spektro pusės tikrai konstruktyviai bendarbiaus Europos Sąjungą ir laikys mus uh, tarpininkų. Aš e, tikrai, manau, reikia pripažinti, kad ankstesni e, laikai tikrai buvo labai sudėtingi ir pirmininkas, e, kaip niekas kitas, tai puikiai žino. Labai svarbu, kad pro, būtų procesas, kuris duotų rezultatų ir tai, tie rezultatai bus labai svarbus. Dabar kas mūsų frakcijai labai svarbu? Praeitais metais komisija pradėjo siūlyti, kad nuo šiol visos šalis uh, stojimo procese būtų vertinamos labai smarkiai pagal pažangą įstatymo viršenybės ir tiek. Tai yra 23-24 straipsniai turi būti pirmie atidaryti ir paskutiniai uždaryti. Tai yra labai svarbus rėmai mūsų diskusijoms dėl svarbiausių klausimų, kuriais turi būti daroma pažanga. Sveikiname nulinės tolerancijos politika sisteminėms problemams, korupcijai, kas yra labai svarbu, kas turi būti išspręsta tam, kad būtų galima atkurti žmonių pasitikėjimą institucijomis. Ir tai be abejo yra pagrindinė prielaida e, reformų sėkmė ištikrinti. Ir žinoma, nulinio, nulinės tolerancijos politika reiškia, kad turi būti ir sąžiningi um, teismų procesai ir kiti procesai užtikrinti, negali būti vienpusiškumo. Taip pat kova su nebaudžiamumu yra labai svarbu, ar tai būtų organizuotas nusikalstamumas, korupcija ar bendrai. Ketvirtas dalykas tiem, kas yra priklausomi nuo valstybės, um, kaliniai, uh, vaikai uh, vaikų namuose ar psich, psichik psichinė negalio, e, psiš, psichiškai nesveiki žmonės, jiem reikalinga ypatingas dėmesys dėl mažumų teisių, taip pat dėl LGBT e, ir Romų bei kitų mažumų reikia daugiau dėmesio, taip pat nediskriminavimas ir įtrauktis yra svarbiausi dalykai. Ir galiausiai žiniaslaidos pluralizmas, žiniaslaidos laisvė, skaitmininė laisvė yra labai svarbus mūsų frakcijai ir mes tikriausiai teiksime pakeitimą pakeitimų būtent dėl šių dalykų, kaip aš dabar ir paminėjau. O toliau sieksime bendradarbiauti kad tikrai tai, ką sakome dėl reformų, dėl, dėl stojimo, pavirstų iš žodžių į darbus, nes tai yra svarbiausia Albanijos žmonėms. Ačiū. Now... Labai ačiū dabar jums. E, leidus savo pats susiteiksiu žodį, esu Pietričio Europos delegacijos pirmininkas. Ir e, per šį postą jūs matysite mane skirtingose pozicijose. E, noriu pasidžiaugti pranešimu. E, jau seniai buvo patvirtinta rezoliucija dėl Albanijos, praėjo, ne, praėjo nemažai laiko. Sutinku su kolegomis dėl to, kad ponas Huntis parengė tikrai gerą, labai gerą pranešimą. Tačiau manau, kad mes galime dar jį pagerinti, e, pasiūlydami aktualius pakeitimus ir parengti rezoliuciją, kuri konkrečiai padės Albanijai e, imantis tolesnių veiksmų, artėjant link Europos Sąjungos. Apskritai Albanija jau seniai e, išgyvena rimtas politinės problemas ir tai yra stabdys, trukdis e, Europos integracijos procese. E, Dėl to man ypač džiugu e, matyti, kad vis tik pasiekta pažango šiuose srityse, kad politinis dialogas atnaujintas ypač svarbiausiais ES integracijos aspektais. Albanijos politikai jau seniai turėjo tą padaryti. Tai yra taip pat vienintelis būdas e, užtikrinti tolesnę pažangą integracijos Turkiją. Dabar jau galime sakyti, kad Albanija gali tapti greitai šalimi kandidate, tačiau daug kas priklauso nuo politinės valios ir tvaraus politinio dialogo tarp e, visų politinio e, spektro dalyvių. Jeigu aš sakysiu, kad optimistas esu, tai galbūt per stipriai bus pasakyta, aš norėčiau būti optimistas ir E, pamatyti daugiau gerų rezultatų e, e, vidinės politinės situacijos normalizavimo. Aš taip pat tikiu, kad ateinantys rinkimai nesutrukdys šiam procesui. Dėl pranešimo visiškai pritariu su pranešėju dėl to, kad turime raginti politikus Albanijoje tęsti politinį dialogą, padaryti jį nuolatiniu ir tai būtų kelias įgyvendinti komisijos nurodytiems prioritetams, e, o tai bus labai svarbu tolesniam integracijos procesui. Būtina pastebėti, kad įstatymai dėl aukščiausiojo teismo, valstybės tarnybos, taip pat parlamento e, darbo tvarkos taisyklių e, peržiūrės variantas turi būti patvirtinti tai susiję ne tik su įstatymų patvirtinimu. Albanija turi įgyvendinti įstatymus ir uh, įrodyti, kad dirba tvirtai pagal svarbiausius prioritetus, kuriuos uh, e, išskiria komisija. Tik tai tada galėsime kalbėti apie uh, svarę apčiuopiamą pažangą. Norėčiau paminėti dvi konkrečias sritis, į kurias reikėtų labiau įsigilinti. Uh, galvant apie pranešimą, tai yra teisingumas, kova su organizuotu nusikalstamumu, mes lab, pabrėžime, kaip svarbu akcentuoti šią sritį ir reikia užtikrinti, kad Albanija būtų pasirengus e, pademonstruoti ryštingumą sprendžiant šios ryties problemas. Kitas dalykas - žiniasklaidos e, laisvė ir nepriklausomybė. Matau, kad dar labai daug ką šioje srityje galima patobulinti ir labai atidžiai seksiu, kaip viskas vyksta. Uh, Mm, šioje srityje mm, pranešimo kontekste. Dėkui Jums už dėmesį, o dabar socialisto atstovė ponė Kopa. Dėkui pirmininkė. Norėčiau savo ruoštų pasveikinti pranešėją poną Huntisą, parengus pranešimą dėl E, Albanijos, e, jisai apima daug aspektų, kalbama e, jame apie šalies pasiektą pažangą. Norėčiau pabrėžti, kad visam Balkanų regionui yra palanku tai, kad Albanija siekia pažangos ir kad siekia gyvendinti narystės ES kriterijus. Mes E, turime e, siekti, kad šaliai būtų suteiktas kandidatės statusas ir užsienio reikalų komitetas ir parlamentas turi mm, tarti savo nuomonę šiuo klausimu. Aišku, suprantame, kad reikia dar labai daug reformų ir pastangų, kad taip atsitiktų. Dabar konkretus pastebėjimai. E, parlamento darbo tvarkos taisyklės kilo nemažai problemų dėl jų pastaraisiais metais. Reikia, kad e, parlamento darbas būtų pagerintas, taip pat reikia teisingumo sistemos e, veikimą pagerinti, kovoti stipriau su korupcija ir e, taip pat įtvirtinti moterų teisės. Matome, kad yra labai daug apraiškų smurto prieš moteris. Reikia uh, numatyti e, priemonės e, kovoti su tuo reikia taip pat e, numatyti galimybės moterims nukentėjusiems nuo smurto prisiglausti, taip pat reikia kovoti su prekyba žmonėmis stipriau. Dėl padėties kalėjimuose apie tai kalbama pranešime, bet mes konkrečiai turėtume uh, E, kalbėti apie laikinojo sulaikymo, kalinimo įstaigas, ypač e, kalbant apie nepilnamečius. Reikia užtikrinti vaikų teisės, jie negali būti traktuojami taip pat kaip ir kiti e, nusikaltėliai, nes nežinau, jeigu jie prilyginami kitiems nusikaltėliams, tai kaip tai gali būti naudinga visuomenė E, kaip tai gali būti naudinga visuomenė. Taip pat reikia užtikrinti mažumų teisės. E, Albanijoje tai aktualu visoms Balkanų šalims. Reikia, kad Albanija priimtų teisės aktus, kad e, veiksmingai apsaugotų mažumas ir kad ši šalis atitiktų tarptautinės normas šioje srityje, tarptautinius reikalavimus. Dėkui, ponė Kopa, dabar Ivo Vaigel. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad džiaugiuosi tuo, jo kalbam apie Albaniją, jos pažangą ir kad ši diskusija yra konstruktyvi, rami. Mes tuo galime pasidžiaugti, nes Albanija ypatingų problemų nėra liktai. Mūsų mūsų šešėlinė pranešė yra puikiai, ji labai gerai išmano situaciją, labai atidžiai seka, kas vyksta Albanijoje. Taigi dirbsime toliau. Tai, kad opozicija ir vyriausybė pagaliau sutarė dėl taikaus dialogo, ypač Europos integracijos klausimais yra sveikintinas pokytis Albanijoje. Dėl artėjančių rinkimų manau, kad labai svarbu mums yra paraginti Albaniją išlaikyti iki šiol pasiektą pažangą. Mes, kaip Europos parlamentas, e, įnešime savo įnašą, jeigu išlaikysime neutralumą kalbėdami apie tam tikrus klausimus. E, praeitie buvome galbūt pernelik šališki. E, kai kurios frakcijos rėmė tarsi savo e, artimas pajėgas ir daug kas žiūrėjo pro pirštus ir e, griežčiau pasisakė kitų atžvilgių. Tačiau signalas iš Europos parlamento turi būti aiškus. Žaliųjų atstovų nėra, tai norėčiau, bet norėčiau paminėti, kokia e, išiškė Albanijoje pro, problema lankantis ten. Mes, aišku, turime e, gerbti e, aplinką, saugoti ją, nes tai padės ekonomikos plėtoti, ypač turizmo plėtoti. Kol kas e, aplinkosaugos dalykai nėra gerai išplėtoti Albanijoje. Sutinku su tais, kurie pasisakė apie uh, Albanijos konstruktyvų vaidmenį regione. Aš remiu uh, e, Slovenų uh, futbolininkus ir turiu pasakyti, kad prieš tris dienas Albanija mus įveikė komandos e, dauguma, dauguma komandos narių gimė Kosove yra. Būtų kur kas geriau, jeigu Albanai turėtų savo žaidėjus, o ne tuos, kurie gimė Kosove. Uh, like ask... Labai ačiū. Dabar norėčiau paprašyti komisijos atstovo pono Maragos trumpai pristatyti komisijos poziciją. Prašau. Ačiū, ponė Kukanai, labas rytas visiems. Norėčiau pabrėžti, kad per pastarosius metus vyko labai puikus bendradarbiavimas su Albanijos valdžia, tačiau ne vien su valdžia, taip pat su kitomis valstybės institucijomis, taip pat ir opozicija, vyriausybinėmis organizacijomis, kitais suinteresuotais subjektais. Ta svarbu pabrėžti, atsižvelgiant ir vertinant tą sėkmingą šiumetinį bendradarbiavimą. Svarbu ES institucijoms toliau bendradarbiauti, kalbėti vienu balsu, siunčiant Albanijos kolegoms ir bičiuliams atitinkamus signalus susijusius su Albanijos siekiais integruotis į Europos Sąjungą. Mano manimu, tie signalai yra labai svarbus vykdant reformas Albanijoje, komisijos ataskaitoje taip pat paminėtas politinis sutarimas, tas konsensusas, kuris egzistuoja Albanijoje Lapkričio mėnesio politinis susitarimas tapo šio politinio konsensuso pagrindu ir dabar jau matome, kad buvo įvykdytos kai kurios konkrečios svarbios reformos, e, kurios buvo atidėliojamos daugelį metų, visos politinės jėgos joms pritarė, turiuomenyje teisinės neliečiamybės reforma, rinkimų sistemos reforma, Taip pat komisijos ataskaitoje paminėtas įstatymas dėl teisės aktų priimamų kvalifikuotą balsų daugumą bei kiti konkretus svarbus žingsniai, kurių buvo imtas teisinės valstybės principų stiprinimo srityje. Albanija toliau turi, remdamasi šio metodu įgyvendinti svarbiausias priemonės, apie kurias kalbėjo komisija, jeigu Albanija toliau siekia gauti šalies kandidatės statusą, taip pat išlaikyti reformų pastangas kitose prioritetinėse sritise, siekiant atitikti Kopenhagos, ypač politinius kriterijus, siekiant pradėti narystės darybas, kuomet tam ateis laikas. Manome, kad dabar iniciatyvos turi imtis Albanijos pusė, komisija valstybės narės, kitos ES institucijos yra pasirengusios Albanijai padėti šiame procese, tačiau šalis turi rodyti rezultatus, sąlygos yra labai konkrečios, tai yra žinoma pirmiausiai politinio dialogo tasa, taip pat būtinybė toliau dėti pastangas visose kitose sritise, kurios nurodomos pažangos ataskaitoje. Daugelis kalbėtojų minėjo, aš taip pat norėčiau pabrėžti tai, jog svarbu, kad Albanijos institucijos toliau demonstruotų savo pastangas kovoti su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu, vykdant baudžiamusius tyrimus, užtikrinant atitinkamą bylų nagrinėjimą teismuose, kad būtų išnaikintas nebaudžiamumas ir įstatymo nepaisimas. Tikime, kad Albanija tęs šias pastangas ir kad turi pakankamai išteklių, kad galėtų judėti į priekį Europos integracijos, integracijos Europo keliu. Man neturi tiek politinių, tiek techninių išteklių. Šiame kelyje mes tęsime dialogą, sieksime taip pat teikti pagalbą. Labai svarbu, kad Albanija ir toliau būtų motivuota, kad matytų, jog kuomet e, Albanija atitiks narystės kriterijus e, arba darybų pradžios kriterijus, mes Žengsime atitinkamą žingsnį. Ačiū daugiau nėra norinčių kalbėti. Noriu paklausti pono Hunčio, ar jis norėtų trumpai apibendrinti diskusiją. Tai prašau jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems kolegoms už jų pastabas, už papildymus patikslinimus, kurie žodžiu buvo išsakyti ir kurie galbūt bus pateikti taip pat ir pakeitimų formą. Pranešėjas tikrai nėra egoistas ir nenori tvirtinti, kad jo parengtas pranešimo projektas yra puikus ir idealus. Mes norime, kad būtų parengtas e, kuo geresnis rezoliucijos projektas. Pranešimą parengti nėra sunku. Klausimas yra, ar jis tikrai gerai parengtas. Aš manau, kad daug svarbiau taip pat ir to pranešimo rezoliucijos adresatas, kad suvoktų, jog teikiami pasiūlymai yra jam naudingi. Tas signalas, kurį šiandien siunčiame, aš tikiuosi, kad šį posėdį taip pat nušvies ir Albanijos žiniasklaida. Mes norime parodyti, kad visos parlamento frakcijos iš esmės pritarė pagrindiniai idėjai, kad Europos Tik visas Europos parlamentas atitinkamą pagėdavimą pareiškė, mes tikimės, kad Albanijos gyventojai jie atitinkamai teigiamai vertins. Tikiuosi, kad pranešimas bus patikslintas ir pagerintas tam, kad e, gautinis rezultatas būtų kuo nuodėgesnis Albanijos gyventojams. Mus teigiamai nuteikia, kad e, iš tiesų buvo žengiami žingsniai siekiant suartėti tarpusavyje valdžios ir opozicijos partijoms, jos susitarė dėl aiškios šalies vystimosi krypties, žinoma, ateitie, tai yra praeitie, tas bendravimas vyko daug sunkiau, dabar reikia stabilizuoti šį politinį dialogą. Mes pažangos ataskaitą turime konstatuoti sritis, kuriuose padaryta pažanga, kuriuose ne. Uh, Ir e, žinoma, mes konsultuojame, kad dabar tą politinį stabilumą būtina sustiprinti artėjant rinkimams, nes prieš ankstesnius rinkimus padėtis politinė labai paštrėjo ir mes sunkiai galime prognozuoti, kokie ateities kelią Albanija gali pasirinkti. Aš tikiuosi, kad šį signalą Albanija atitinkamai supras ir kad viso parlamento vardu bus šis signalas siunčiamas, tai tai, kad būtinė yra šaliai toliau daryti ir siekti pažangos, vystyti politinį dialogą, dabartinėmis aplinkybėmis tą galima pakankamai gerai padaryti, o mes turime tik tai nurodyti pagrindinės pažangos kryptis. Aš tikiu, kad pateikus atingimus pakeitimus, nuo jų pranešimas tik pagerės. Dėkoju kolegoms iš anksto už jų teikimus pakeitimus ir tikiuosi, kad galtinis rezultatas bus kuo priimtinesnis visiems. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Baigime diskusijas šiuo klausimu. Norėčiau priminti, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi spalio 22 dieną 18 valandą tai yra 6 valandą po pietų. Penktą dabar tas klausimą sutarėme nukelti į vėlesnį posėdį. Dabar svarstysime ES e žmogaus teisų 2011 e, metų žmogaus teisų demokratijos pasaulio tas Europos Sąjungos politika šio klausimo ponas Donskis yra pranešėjęs. Pirmą kartą mūsų komitete svarstome 2011 metų žmogaus teisų demokratijos pasaulyje ataskaita kartu su pakeitimais, kuriuos pateikė komiteto nariai. Šiais metais grįžtame prie ankstesnės diskusijų praktikos, kuomet e, prašymas bus tvirtinamas per gruodžio mėnesio plenarinę sesiją ir kartu įteikiant e, Sakarovo premiją, tai reiškia, kad pasirinkimas šiam pranešimui yra pakankamai intensyvus. Metinė ataskaita mes reaguojame į ES atitinkamą ataskaitą už 2011 metus, taip pat turime galimybę skirti dėmesį į parlamento pozicijas ir prioritetus ES žmogaus teisų politikos srityje prieš steigdamas žodį pranešėjui Leonidui Donskui norim priminti, kad balsuosime dėl šio pranešimo lapkričio 6 dieną per komiteto posėdį. Dabar žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė, man didelį garbė, džiaugsmas pristatyti metinį pranešimą AFETE, AFETE posėdėje ir norėčiau padaryti savo trumpą pasisakymą tris dalis. Visų pirma, pristatymas pranešimo, toliau sunkumai ir iššūkiai ir trečia dalis būtų kai kurios aiškinamosios pastabos. E, turiu prisipažinti, pirmininkė, e, pats susidūriau su tam tikromis tokiamis tendencijomis būti akademiškam, atsiribojusiam. Tačiau mm, manau, kad reikia naudingo praktiško dokumento, o ne kažkokio tai sudėtingo sąrašo praeito laiko tarp dabartinės praktikos ir problemų. Todėl aš manau, kad svarbiausia yra parengti tikrai nuoseklų, naudingą, sukoncentruotą, aišku pranešimą, kad kad būtų galima įtakoti ateitį, formuoti ateitį, o ne vien tik tai atspindėti praeities ar dabarties problemas ir, iš, ir, ir klausimus. Tam, kad padarytumėm įtakos kitoms institucijoms ir galbūt trečiosiam šalims. E, tai, e, čia labai džiaugiuosi, galėdamas pasakyti, kad turime tikrai ir bendrų dalykų, dėl ko mes su kolegomis sutinkame, sutarėme dėl pagrindinių dalykų, dėl žmogaus teisų, um, demokratijos pažeidimų pasaulyje, bet manau, kad svarbiausia yra surasti tinkamiausias formuluotės, tinkamiausias frazes, kartais um, materialinė, praktinė pusė mūsų diskurso e, performuluoti. Taigi, remiantis kolegialumo dvasia, namuose labai e, svarbu buvo dirbti dėl metinio pranešimo ir aišku, kažkiek reikėjo ir manevravimo tam tikro, kadangi tai yra labai jautrus klausimai, labai svarbus klausimai, ypatingai svarbus klausimai ir aš todėl labai sveikinsiu visus pakeitimus ir esu labai dėkingas, labai dėkingas kolegoms, kurie um, teiks pakeitimus. Toliau, dabar antra dalis sunkumai ir iššūkiai. Uh, laisvės, e, religijos laisvės ir uh, tikiai pa... Tikėjimo laisvė yra labai e, svarbus klausimai, aišku, ilgame visame žmogaus teisų sąraše. Mes nenorime kažkokią tai religinę e, bendruomenę ar kažkokią tai religiją išryškinti, išskirti iš kitų, bet turiu pasakyti vieną svarbų dalyką. E, turiu pridurti, turiu paaiškinti, kodėl Kinija ir Rusija vis tik tai yra paminėtos pranešime. Jos yra paminėtos uh, todėl kad tos dvi šalis atspindi visą spektrą žmogaus teisų pažeidimų. Tai yra e, įvairių žmogaus teisų pažeidimai ir uh, tai yra vis tik tai tuo pačiu metu dvi didžiulės labai svarbios valstybės, dengiančios didžiulę teritoriją, kur yra religinių, kultūrinių, visuomenės ir visokių kitokių mažumų gyvenama teritorija. Ir noriu pacituoti Lusenpar, Amerik, kino Amerikos istoriką, kuris sako, kad na, na, tautinė valstybė, šiuo atveju tautinė valstybė yra tik tai valstybė, kuri apsimeta esanti tokia. Aš manau, kad tas pats pasakytina ir apie Rusiją ir, ir vertinant visus žmogaus teisų pažeidimus, ką aš paminėjau. Toliau kalbant apie sunkumus ir iššūkius, negalima nepaminėti uh, to, ką, ką reikėtų, gerbiamų kolegų, kuriuos reikėtų paminėti, kurių nepaminėjęs, aš tikrai neįsivaizduočiau savo darbo, taigi labai dėkoju kolegoms liberalams, Renatai Weber ypač, kitiems kolegoms išaldė, ponė Kil Nilsen, žaliųjų kolegoms, ponė Ana Gomes, ponė Veržėt Jörg Leitfried, ponė Janis Zaborskai, ponė tokia aš poniai Andrikieniai ir daugeliui kitų, kurie ypač svarbiai prisidėjo prie bendro darbo, tikrai labai gerai apmastytus pakeitimus pateikė. Ir pabaigai kelios tokios aišinamosios pastabos, ką norėčiau pasirinti su kolegomis, kad būtų išvengta dubliavimuose ar pasikartojimu. Labai stengiausi atsilaikyti mm, norui paminėti visus pakeitimus, visus, visas formuluotės, kurias tik tai teikia kolegos kolegos, reikia vis tik tai atsižvelgti į stiliaus reikalavimus, aiškumą minties, nuoseklumą minties, ryšlumą minties, um, kad nebūtų prieštaraujama pagrindiniams pareiškimams. Taigi aš stengiausi uh, išvengti vardymo tų dalykų, kurie yra savaime suprantami. Tad turinio prasme, vertinant šį darbą, aš manau, kad mus tikrai vienyje pagrindiniai dalykai ir galiu pasidžiaugti, kad nebuvo esminių nesutarimų ar kažkokių tai um, konfliktų dėl dėl turinio. Aišku, formuluotės, niuansai, e, stiliaus dalykai e, yra kiti, kitas reikalas. Kolegos pateikė tikrai labai svarbių politinių e, dalykų, kultūrinių dalykų, kritikos ir aš esu labai dėkingas jiems už tai. Uh, thank you very, thank you very much. Labai ačiū. Laslo tokia ŠPP pranešėjas yra, jo nėra, bet jis manęs paprašė pristatyti jo mintis per diskusiją ir tą dabar padarysiu. EPP e, sveikina tai, kad pranešime aiškiai pasakyta, jog jį reikia laikyti strateginių dokumentų ateičiai ir žiūrėti atvirai į jį pažangiai Dėl to mes e, sveikinam pakeitimus, e, kuriuose atsispindi Europos parlamento reikalavimai reguliariai, plačiai e, kons E, gauti informaciją iš išorės veiksmų tarnybos ir vyriausiosios įgaliotinės. EPP taip pat sveikina pakeitimus, kurie stiprina Europos parlamento e, raginimus išorės veiksmų tarnybai konsultuoti su pilietinė visuomenė. Tai yra esminis veiksnys e, demokratinės pažangos srityje ir taip pat akcentuoti pokyčius, kurie atsirado po arabų paprastų vasario. Taip pat mes pabrėžėme, kad religijos laisvės būklė pasaulyje blogėja ir daug pakeitimų buvo pateikta tam, kad būtų atspindėta dabartinė surūpnimą kelianti padėtis pasaulyje, pirmiausiai Tibete. Dėl to mes turime galvoti apie kompromisus. Mes turime siekti, kad būtų patvirtintos ES gairės. E, Dėl e, religijų laisvės, tai yra ponios Andrikinės e, pakeitimas numeris 377, taip pat reikia stiprinti ryšius su e, pilietinė visuomenė Sirija, Libija, Baltarusija dažnai minima, minimos pranešime. Mes sveikiname tai ir norime, kad būtų pasiekti kompromisiniai pakeitimai. Dėl to taip pat akcentuojama rinkimų stebėjimo misija tai yra priemonė stiprinti demokratiją. Taip pat norime, kad būtų pasiekti kompromisai dėl žmogaus teisų nuostatų laisvosios prekybos susitarimuose. Ačiū, o dabar žodis poniai Kopai. Dėkoju. Kolega uh, e, Laichtvidas negali būti posėdėjais, yra šešėlinis pranšės ir aš perskaisiu jo pasisakymą. Žmogaus teisės, pagrindinės laisvės turi būti gerbiam, gerbiamos įgyvendamos tiek ES, tiek už jos ribų metinė žmogaus teisų ataskaita yra labai svarbi galimybė akcentuoti es žmogaus teisų politiką, pademonstruoti, kur pasiekta pažanga ir parodyti, ką dar reikia padaryti. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir dar kartą paminėti, kaip svarbu yra tai, kad buvo paskirtas ES specialus žmogaus teisų įgaliotinis. 404 iš viso pakeitimai yra pateikti. Pranešimas, e, kurį pateikė ponas Donskis, yra geras pagrindas, tačiau trūksta kai kurių dalykų. Penkios e, sritys yra ypač man svarbios. Pirmoji - Europos žmogaus teisų politika. Man yra esminis dalykas, e, kad ateityje kalbėtų ES vienu balsu ir labai aiškiai pasakytų prie žmogaus teisų pažeidinėjimus. Ir taip pat, kad e, būtų daugiau bendraujama su e, trečiosiomis šalimis, reikia stiprinti es darbą žmogaus teisų srityje. Žmogaus teisės turi būti tokios pat svarbios kaip rinkos, ekonomikos dalykai E, žmogus, e, žmonės, žmonės turi būti svarbiau už ekonomiką. E, Aš esu tarptautinės priekybos komiteto narys ir man labai svarbu, kad būtų nustatytas ryšys tarp priekybos ir žmogaus teisių. Laisvosios priekybos sutarimuose turėtų atsispindėti pagrindinės darbuotojų teisės, kaip kad e, teisė į kolektyvinės sutartis. Taip pat reikia kalbėti prie, e, apie tai, kad reikalaujama išgyvendinti priverstinį darbą ir vaikų darbą. Taip pat labai svarbus dalykas e, laisvosios priekybos susitarimuose yra įmonių socialinė atsakomybė, reikia skatinti ekonominius socialinius standartus trečiosiuose ar besivystančiose šalyse. Tai man labai aktualu. Taip pat norėčiau kai ką pasakyti dėl padėties Kolumbijoje. Labai svarbu yra ginti profsąjungos ir jų teisės, kaip kad susirinkimų teisė, teisė e, naudotis tam tikromis slaugomis. Kitas dalykas e, - žurnalistų, e, interneto dienoraščių, e, rašytojų teisų įtvirtinimas. Matome, kaip kai kurie valstybių vadovai bando jas gniaužti, kaip Sirijoje, Libijoje, Egipte. Turime kovoti už pagrindinės teisės, laisvės ir teisę į laisvą nuomonę. Taip pat turime griežčiau kontroliuoti dviejopos paskirties prekių prekybą ir tranzitą. Turime e, įtvirtinti e, žmogaus teisės žodžio laisvę. E, visose sėtyse taip pat labai svarbu kalbėti apie skaitmeninių technologijų pardavimą kitoms šalims, kurios leidžia kontroliuoti žiniasklaidą ar komunikacijas. Kitas dalykas - moterų teisės. Uh, E, svarbu dirbti glaudžiai su jungtinėmis tautomis, taip pat regioniniu, nacionaliniu lygmeniu, kad būtų sustiprintos moterų teisės. Aš pateikiau vieną e, pakeitimą dėl rimtos keliose šalyse į pietus nuo Saharos dykumos e, egzistuojančią problemą. Tai yra vaikų kaltinimas raganavimu ir tai grėsia vaikų žudimu ir vaikų teisių pažeidinėjimu Kitas dalykas - diskriminavimas. Mums kelia dėlį susirūpinimą, kad e, matome daugiau netoleran, religinės netolerancijos ir diskriminacijos e, apraiškų. E, reikia siekti išgyvendinti diskriminaciją lyties, amžiaus, seksualinės orientacijos ar tikėjimo pagrindų. Turime kovoti prieš bet kokias diskriminacijos apraiškas ir turėtume skatinti E, tarp religinį dialogą įvairiais lygmenimis. Mes e, turėtume rasti gerą kompromisą tarp e, įvairių frakcijų. Aš esu tikras, kad tai pavyks padarys ir mes prisidėsime prie žmogaus pagrindinių teisų stiprimo tiek ES viduje, tiek išorėje. Manau, kad dabar turime labai gerą galimybę pagerinti ES žmogaus teisų politiką. Ačiū dabar, pane Gomaš. Uh, just to, first of all, congratulate Mr. Visų pirma, noriu pasveikinti poną Donskį su puikiu pranešimu ir gera dvasia, uh, su kuria jis priemė um, kolegų indėlį. Uh, kolegė Kopa jau ir sakė mūsų frakcijos poziciją, kaip mūsų šešėlinis pranešėjas yra suformavęs. Ja, aš tik noriu Aš, aišku, visiškai pritariu tai pozicijai. Aš tik noriu pabrėžti du ar tris dalykus. Kas yra labai svarbu, manau. Pavyzdžiui, parlamento prašymas, kad ateityje metiniuose pranešimuose vyriausiai galiotinė nurodytų kaip parlamento rezoliucijos buvo įgyvenintos, kaip jas buvo atsižvelgta. Manau, kad tai yra labai svarbu, atsižvelgiant į specialaus atstovo žmogaus teisėms, mano Lambrinidžio, pavyzdžiui, galiojimus kai jis pradės darbą, aišku, bus lengviau ir mum tada dirbti dėl šio metinio pranešimo. Taip pat noriu pabrėžti, bet kokios strategijos sėkmė priklauso nuo gero bendarbiavimo tarp atitinkamų tarnybų ir tas pasakytina ir apie parlamento darbą. Pavyzdžiui, AFET komiteto bendradarbiavimas su žmogaus teisų pakomitetu, bet bendrai žmogaus teisų integravimas į visas rytis kitų komitetų darbe yra labai svarbus ir, pavyzdžiui, priekybos, inta, pramonės sritise, tai taip pat svarbu ir mūsų bendrai politikoje į išorę yra labai svarbu, ypač galvojant apie mūsų um, tvirtą įvaizdį, uh, kaip uh, žmogaus teisės propaguojančios institucijos pasaulyje įvaiz labai svarbu ir e, vyriausios įgaliotinės vaidmuo yra labai svarbus, kadangi jos įgaliojimai yra dvigubi. Taigi, tai gal iš tikrųjų ir yra gerai. Ir labai svarbu, kad ir tarybos ir komisijos tarnybose būtų tas apjungimas, bendarbiavimas tarp tarnybų. Uh, Labai svarbu, kad ji atliktų tai, kas turi būti atlikta, užtikrinant, kad žmogaus teisės būtų integruotos į visas politikos rytis. Ir mes norime, kad tai atsispindėtų kitose metiniuose pranešimuose ateityje. Ir galiausiai norėčiau visiškai paremti tą elementą, kurį ponas Donskis įtraukė į pranešimą. Uh, tai yra tai, kad mes prieštaravome e, galiojančiai praktikai, kai regioninės grupės tarpusavėje susitarė dėl kandidatūros kandidatūrų į žmogaus teisų tarybą institutuose ir tai yra standartinė praktika, tačiau aš manau, kad ES galėtų suvaidinti labai svarbų vaidmenį pakeisdama tokią praktiką, nes ta standartinė praktika, galiojanti praktika labai kenkia uh, E, šios tarybos efektyvumui ir geram įvaizdžiui. O mums reikia, kad iš tikrųjų ta taryba labai būtų tvirta morališkai, turėtų labai tvirtą moralinį pagrindą veikti. Taigi reikia keisti tą įsigaliojusią praktiką. ES, manau, turi imtis to vaidmens ir e, tų pokyčių, tos pokyčius inicijuoti. Ačiū, Vaigal toliau. Ačiū, pirmininkė, noriu pasveikinti e, panadonskį, kolegą iš mūsų frakcijos su, su tuo, kad jis labai tikrai jautriai pažvelgė į šį darbą, šio pranešimo projekto rengimą. Tai tikrai jautrus klausimai. Manau, kad sunkiausia yra surasti tą pusiausvyrą tarp konkretumo ir bendrojo požiūrio laikymosi, bendrojo požiūrio įtvirtinimo dėl vertybių. Ta, ką mes siekiame įtvirtinti savo dokumentuose. Akivaizdu, e, kad pranešėjo siekis buvo sutelkti dėmesį labiau į bendrasias vertybės ir pernelik nesileisti į detalės. E, tie pakeitimai, kaip kad, pavyzdžiui, ir mano paties, būtent sutelkė, sutelkė dėmesį į detalės, e, kaip kai kurias labai aktualias problemas e, įvardien konkrečiai ir šalis įvardien konkrečiai, kur tos problemos yra. Uh, Tad akivaizdu, kad žinoma, reikės kažkaip surasti tą pusiausvyrą tarp abiejų pusių, reikės kažkokį kompromisą vis tik tai pasiekti, kad galų gale mūsų galutinis dokumentas atspindėtų mums visiems keli, kylančią susirūpinimą tikrai dėl netinkamos praktikos kai kuriuose šalise. Manau, kad e, vienas iš svarbiausių mūsų uždavinių šiame etape būtų mūsų dokumentus dėl žmogaus teisių paversti tuo, kas turėtų politinio ir žmogiško svorio. Manau, kad mūsų dokumentai turi būti ES žinia, labai svarbus pareiškimas, kaip kad pavyzdžiui yra kitas pranešimas JAV pranešimas, kuris visuomet yra um, laikomas labai svarbiu pranešimu dėl uh, įvairios galiojančios praktikos visame pasaulyje. Tad, uh, manau, ir mūsų siekis turi būti labai rimtas, tamti vienu iš pagrindinių veikėjų šioje srityje. Uh, Žinoma, visų pirma, tai padaryti dėl mūsų tvirtos pozicijos, bet aš manau, kad ir ES turi suvaidinti labai svarbu vaidmenį visame pasaulyje ir todėl turime būti um, pakantesni, kuomet eina kalba apie tai, kad reikia išsakyti susirūpinimą dėl labai konkrečių problemų, problemų kurių yra kai kuriuose šalise dėl žmogaus teisų, įstatymo viršenybės ir panašių vertybių. Ačiū. Much, Mr. Raportor, Mr. Ačiū pranešėjai trumpai, ponai Donskiai dar suteiksiu žodį, ačiū pirmininkė labai trumpai. Kalbėsiu labai sudėkingas kolegams už pastabas, žinoma, jas atsižvelgsiu, dėmiai išanalizuosiu ir pasistengsiu įtraukti į pasiūlymus į pranešimą kur tik galėsiu. Taip pat aš pasistengsiu išsaugoti prašymo esmę, jos svarbiausius brožus, aišku, palikdamas taip pat ir tam tikros erdvės daryboms, kompromisams, dėl tų punktų, kurie yra labai svarbus kolegoms. Taigi tikiuosi, kad darbus tęsime, dėsime visas pastangas ir pranešimo struktūra bus tinkama, yra jau tinkama struktūra pasirinkta, taip pat bendravimo dvasia yra ir pasitikėjimas vieni kitais pakankamas, taigi sugebėsime parengti rimtą, gerą ir pakankamai plačių užmojų pranešimą. Ačiū, sako pirmininkas, baigime diskusiją šiuo klausimu dabar. Peržiūrėsime ES žmogaus teisų strategijos persvarstymą pranešimų, tai yra paskutinės diskusijos ir pranešimų siekiama pristatyti parlamento požiūrį į neseniai paskelbtą žmogaus teisų strategijos persvarstymo dokumentą, kurį parengė komisijos vicepirmininkė vyriausiai galiotinė ponė Eston. Taryba šiomis aplinkybėmis patvirtino e, žmogaus teisų pagrindinę strategiją žmogaus teisų demokratijos sėkimo srityje ir tinkamą veiksmų planą. Mes tikimės, kad jis bus tinkamai įgyvendintas, tinkamai bendradarbiaujant visoms ES institucijoms, EIVT, valstybėms narėms, taip pat ir e, dalyvaujant ponui Lambrinydžiui, ES vyriausiam įgaliotiniui žmogaus teisų klausimais, specialiam atstovui noriu pranešti, pristeigimus žodį pranešėjui kad balsuosime dėl šio pranešimo lapkričio 6 dieną. Dabar steiksiu žodį ponui pranešėjui Tavarėš pristatyti šį pranešimą. Prašau. Ačiū, pana pirmininkė. Jūs paminėjote, kad šio pranešimo išeities taškas buvo bendrasis komunikatas, kurį parengė vyriausiai galiotinė bei komisijos paskelbtas komunikatas dėl jos vaidmens skatinant e, žmogaus teisės ir demokratizaciją trečiose šalyse, taip pat komisijos veiksmų planas. Pradėjome nuo pirmojo padėties įvertinimo žmogaus teisų srityje Europos Sąjungoje įvertindami būklę padarėme tam tikrą pirmąją išvadą, kurią galima laikyti pirmojo atspirties tašku. Europos Sąjunga patiria dviejopą spaudimą ar įtampą. Viena vertus prisimame naujas atsakomybės, naujus darbus ant savo pečių sukrauname žmogaus teisų e, srityje, taip pat steigiame naujas pareigybės, e, pavyzdžiui, vyriausio įgaliotinio, vyriausio atstovo žmogaus teisėms, e, o vyriausiai įgaliotinė komisijos visapirmininkė taip pat pradėjo savo pareigas, taip nuo Lisabonos ateis įsigaliojimo, siekdami padidinti institucinę aprėpti, turime konstatuoti, kad tikrovė yra daug problematiškesnė nei prieš kelius metus. Viena vertus dėl finansų krizės, dėl kurios ES tiek e, savo konkrečiais žingsniais, tiek ir <clears throat> kalbant apie jos įtaką pasaulyje, pateko į tam, tik, tam tikrą pilkąją zoną E, kadangi es ir toliau siekia taks, išlikti tą švelnąją jėgą, tačiau švelniosios jėgos apibrėžimas pasikeitė, suvokimas pasikeitė, kadangi galių pusiausvėra pasaulyje pasikeitė. Pat reikia atsižvelgti į tokius procesus kaip arabų pavasaris, kurių negalėjome prognozuoti siekiame daryti tiems procesams atitinkamą įtaką, e, atlikti konstruktyvų naudingą vaidmenį arabo pavasario įvykiuose, tačiau kartu ES susidūrė ir su tam tikrais padariniais susijusiais su finansų krize. Jie juntami kai kuriuose valstybėse narėse, nes padidėjo kai kurių valstybių narių pažeidžiamumas dėl finansų krizės. Uh, jos tapo e, labiau įtakojamos e, trečiųjų šalių, kuriuose žmogaus teisės nėra taip gerbiamos dėl jų ekonominės galios. Taigi, ką turėtume dabar daryti, kokiu veiksmu imtis, mes neturėtume susakyti savo užmojų, savo tikslų, siekti jos konkrečiai suformuluoti, suprantamai, viena vertus ir antra vertus ES turi pademonstruoti tam tikrą brandumą, siekdama kovoti su žmogaus teisų pažeidimais. Taigi, tik įsiaiškinti, ko norime e, trimis lygmenimis. E, pirmasis lygmuo yra E, globalus, turime aiškiai suformuoti savo siekius. Antras lygmuo tai yra tarpusavio sąveika tarp ES valstybių narių ir ES institucijų. Trečiasis lygmuo yra tarp institucinis bendradarbiavimas ES viduje, Europos parlamento, kuriame laikui bėgant buvo daug pasiekta ginant žmogaus teisės ir turime dabar tuos pasiekimus užtvirtinti, padaryti juos veiksmingesniais. Pateikėme kelis pasiūlymus. Vienas iš jų yra įsteigti neformalią kontaktų grupę tarp parlamento, išos veiksmų tarnybos, tarybos ir komisijos žmogaus teisų klausimais. Jau kelis mėnesius susitikinėjame tarpusavyje ir ši kontaktinė grupė iš tiesų yra labai naudinga. Pranešime siūlau formalizuoti tą trečią kontaktinę grupę ir plėtoti reguliarius sustikimus, organizuoti tam, kad mūsų darbas taptų veiksmingesnis, taip pat dėl papildomų veiksmų susijusių su mūsų rezoliucijomis dėl žmogaus teisų pažeidimų, Taip pat mūsų atstovybės patiria sunkumų vertindamos žmogaus teisų padėtį atskirose valstybėse narėse. Manau, kad Europos parlamento delegacija turi turėti atsakingą pareigūną. Kiekviena už, kiekviena delegacija turi, turi turėti atsakingą žmogaus teisės pareigūną, kuris susiūlytų, kokiu veiksmu tolesnių reikėtų imtis konkrečioje šalyje taip pat e, mm, specialusis atstovas žmogaus teisų klausimais. E, ši pareigybė neseniai atsirado, reikia apsispręsti, kaip turėtume su juo tinkamiausiai bendradarbiauti. Europos ir Arabų šalių jaunimo konvencija buvo siūloma surenkti. Aš manau, kad tas pasiūlymas yra vertas dėmesio, kadangi nedaug ką žinome apie mūsų kaiminės visuomenės, galėtume daugiau įsiaiškinti. Teisės reikalų komitete tikrai vyko labai vaisingos diskusijos, rengiasi pranešimą. Aš dėkingas ir užsienio reikalų komitetui už tai, kad jame e, svarstomas šis pranešimas. Šiandien gavome 147 pakeitimus, su visais susipažinau, visi yra tinkami busimiems kompromisiniams pakeitimams ir aš e, manau, kad pateiksiu gal 20-25 kompromisinius pakeitimus įtraukdamas į juos šešėlinių pranešėjų kitų kolegų teiktus pakeitimus, taip pat ir jūsų. Kai kurie pakeitimai, kurie nebus tinkami įtraukti kompromisinius, už kai kurios balsos, kai kuriems pritarti, manau, kad galima bus pasiekti plataus sutarimo su kitais kolegomis parlamento nariais, dar turėsime galimybę aptarti kompromisinius pakeitimus ir dabar esu pasirengęs išklausyti kolegų pasiūlymų ir komentarų. Ačiū uždėmesi, pirinkas, ačiū pranešėjai. Pone Kinga, gal EPP šešėlinė pranešėjus nėra, ji paprašė manęs pristatyti savo e, pastabas šiandieną. Ji E, kaip ir anksčiau, e, mm, jau anksčiau yra pasisakiusi svarstančiai pranešimą, tuo metu jį pristatė savo pastabas dėl pranešimo projekto. Deja, dėl to, kad tik šį pirmanį po pietų jai buvo pateiktas visų pakeitimų e, vertimas, o dėl to, kad antradienį turėjo išvykti į EPP konferenciją į Bukareštą, ji negalėjo išanalizuoti tų pakeitimų labai gerai. Ji laukia, kol bus surinktas e, šešėlinių pranešėjų posėdis, kad bus, būtų galima aptarti pakeitimus ir rasti deramus kompromisus. Labai ačiū. Norėčiau pakviesti kitus kalbėtojus kalbėti trumpai, nes lankosi pas mus jau gerbiami svečiai. Pone Goraš. Aš e, kalbu Reimondo Bjaus vardu, jis taip pat negali lankytis posėdėje, noriu pasidžiaugti puikiu pranešėjo tavarės darbu. Tai labai geras e, pradinis taškas, e, akcentuojant svarbiausius iššūkius problemas šioje srityje. Nagrinėjame pakeitimus tam, kad būtų išryškinti kai kurie dalykai, kurie mūsų prioritetiniai, tiksliau teikiame juos. Kaip e, sakė ponas Jūtevarėš, e, reikia prisiminti, ko išmokome po arabų pavasario, o būtent to, kad reikia pakeisti prioritetus, reikia stiprinti dialogą su pilietinė visuomenė, NBO, žmogaus teisų gynėjais, jaunimo, moterų atstovais, nes moteris ypač svarbu vaidmenį suvaidino, taip pat reikia plėsti ryšius su profsąjungomis, partijomis, tai turėtų būti mūsų absoliutus prioritetas ir turime daug daugiau dirbti negu kad anksčiau. Antras klausimas. Geresnis koordinavimas. Pačioje ES ir valstybių narių veiksmai. E, ponas Tavros Lambrinys yra mm, paskirtas neseniai specialiuoju atstovu ir manome, kad jo e, e, parlamento darbo išmanimas ir valstybių narių e, praktikos, institucijų išmanimas tikrai leis pasiekti gerų rezultatų. E, kitas dalykas - nuseklumas tarp politikos priemonių, mm, tų, kurios įgyvendinamos tiek pas mus, tiek trečiosiuose šalyse. E, šie klausimai nepaprastai svarbus mūsų autoritetui, mūsų veiksmingumui ir pasakysiu kai ką dėl finansinės krizės, apie tai kalbėjo ponas Tavarės. Norėčiau, kad būtų daugiau dėmesio e, įmonių socialinės atsakomybės dalykams. Taip pat ir mūsų valstybių narių ir ES institucijų atsakomybės už pamokas patirtas per finansinę ekonominę krizę. Žinote, daug kas iš mūsų reikalavome, kad būtų įvestas finansinių transakcijų mokestis, kad būtų taupimo direktyva sustiprinta. Tai yra tikrai didžiuliai iššūkiai, ekonominiai iššūkiai ES, bet tai taip pat turės milžiniško milžiniškos įtakos mūsų santykiams su trečiosiomis šalimis žmogaus teisės rytėje, ypač tos, to, santykiams su tomis šalimis, kurios yra korumpuotos, kurios mm, gauna didžiulį pelną iš lėšų, kurias laiko a, mūsų bankuose. Ir galiausiai rodiklių e, ir standartų konkrečių vaidmuo, kalbant apie tas šalis su kuriamis mes palaikome dialogą žmogaus teisų srityje, tai aišku, čia Kinija būtų pirmoji vietoj. Mes galvojame, mūsų pranešėjas galvoja, kad labai svarbu būtų daugiau iškilmingumo suteikti toms diskusijoms, ypač per tas diskusijas, kurios siemos su šia strategija kurios vyksta kiekvienais metais dėl um, žmogaus teisų ir mūsų pranešimo šio klausimu. Pane Kopa. Ačiū pirmininkė, noriu pasiveikinti pranešę su puikiu pranešimu, tikrai tai atspindi mūsų uh, skiriama dėmesį žmogaus teisėms, nes tikrai tai turi būti visų ES politikos ryčių kertinis akmuo, mūsų santykių su išorės pasaulio kertinis akmuo. Ir tikrai labai svarbu žiūrėti į ES ryšius veiksmų įvairias rytis, kalvoti apie žmogaus teisų, demokratijos nuostų įtvirtinimą ES tarptautinėse sutartyse. Ir čia aš norėčiau uh, siekti, kad abipusio skaitomumo savoka būtų įvesta, kad ir atitinkama šalis ir ES būtų atsakingi už žmogaus teisų įgyvendinimą, jeigu mes norime, kad tikrai pasitikėtų visi ES įvaizdžių visame pasaulyje. Visų pirma, mes turime pažiūrėti į situaciją savo namuose, o paskui kritikuoti kitus. Reikia, kad būtų efektyvi, nuosekli žmogaus teisų politika įgyvenama ir ES ir jos santykiuose su e, trečiosiomis šalimis. Ir aš norėčiau, kad į tai būtų padaryta nuoroda, paremčiau tokią nuorodą. Pranešime. Taip pat kiti kolegos jau yra tai padarę, pateikdami pakeitimus dėl socialinės atsakomy, įmonių atsakomybės. Mm, klausimus, nes iš tikrųjų tai labai svarbu vertinant mūsų civilizacijos lygį, kai jeigu yra m, mm, užtikrinama, kad stambiosios įmonės būtų atsakingos socialiai ir ES valstybės narės turi parengti savo nacionalinius veiklos planus, kad būtų galima įgyveninti jungtinių tautų uh, pagrindinius principus, kad um, tikrai um, ir mūsų įmonės, ir partnerių um, valstybių įmonės laikytųsi įmonių socialinės atsakomybės reikalavimų. Ačiū, o dabar žodis pranešėjai, pana Tavareš. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti kolegoms, poniai Gomes, e, poniai Kopa ir jums, e, pristačiusiam gal poziciją. Aš noriu sutelkti dėmesį gal tik tai į įmonių socialinę atsakomybę. Kiti elementai kaip ir aiškus. Aš labai džiaugiuosi dėl to akcento, kuris yra skirtas būtent šiam klausimui ir aš tikrai labai siekčiau kompromisinių pakeitimų. Pirmiausia, jiem teiksiu pirmenybę. Manau, kad labai svarbu, kad verslas ir žmogaus teisės teisingai dėrėtų, nes tai yra labai svarbu, ne vien tik tai kalbant apie mūsų gerą tvirtą mm, įvaizdį pasaulyje, bet tai taip pat labai svarbu užtikrinti ir mūsų politikos efektyvumą bendrai ir ES, bet ir e, visame pasaulyje, įtvirtinant, e, pavyzdžiui, darbo standartus ir ir, ir kitus aplinkosauginius, pavyzdžiui, ir visokius kitokius standartus, kurie dar ne visi gyvendinti pasaulyje. Aš manau, kad tai, kad Europos kompanijos, aš taip sakysiu tiesiai šviesiai, kadangi laiko nėra, kad kai kurios Europos kompanijos e, negražiai elgesi šioje srityje ir kad mes nereikalaujame, kad jos tinkamai elgtųsi, aišku, įtakoja um, mūsų situaciją, ne vien tik tai kenkiant mūsų įvaizdžių žmogaus teisų srityje, bet tai įtakoja ir mūsų ekonominės, socialinės realijas. Jeigu e, nerimtai žiūrime į įmonių socialinę atsakomybę, tai aišku, tai e, įtakoja ir tą mm, trumpalaikišką, mm, trumparegišką tokį požiūrį ekonominėje politikoje bendraje. Taigi mums to reikia ne vien tik tai dėl humanitarnių priežasčių, bet ir dėl labai pragmatiškų priežasčių, kadangi tai tiesiog įtakoja ir mūsų įvairių sričių politiką, situaciją tad aš labai sieksiu tolesnio bendradarbiavimo per artimiausias savaitės sudarant kompromisus, ypač šio klausimu. Ačiū, pana Tavariš. O dabar. Pone Erato Kozako Markulis, Kipro užsienio reikalų e, ministrė, e, pristatys situaciją vietoje Europos Sąjungos vyriausios įgaliotinės bernės užsienio saugumo politikai komisijos pirmininko pavaduotojas Katrin Ashton. Mm, ji pristatys informaciją apie 2012 m. spalio 15 dienos užsienio reikalų tarybos posėdžio rezultatus. Labai sveikinu e, ponę ministrę, taip pat ir poną Jivun. Mis... Labai džiaugiamės, kad jūs galėjote atvykti į mūsų posėdį, pasidalyti išsame informaciją apie šį posėdį. Tai noriu padėkoti visų komiteto narių vardu, kad radote laiko atvykti pas mus, papasakoti apie užsienio reikalų tarybos posėdį šios savaitės pradžioje įvykusi. Tame posėdėje buvo aptarta daug svarbių jautrių klausimų. Visų pirma, Sirija baisi situacija toje šalyje ne tik tai kelia susirūpinimą ir skatina mus visus imtis veiksmų ir greitai tai padaryti, bet tai yra ir didžiulis, didžiulė grėsmė saugumui. Toliau, Irano brandarinė programa. Mes žinome, kad dėrybose kol kas nepasiekta konkrečių rezultatų. Vis tik tai taryba nori išlaikyti dvigubo kelio požiūrį ir derinti diplomatinės dėrybas su sankcijų griežtinimu. Taip pat Malis ir tai, kad reikia atkurti statymo viršenybę ir teritorinį šios šalies neličiamumą. Uh, Norėtumėm išgirsti tarybos planus dėl šios šalies, taip pat kaip ketinama padėti jungtinėms tautoms, atsižvelgiant į jungtinių tautų saugumo tarybos neseniai suteiktą mandatą šio klausimu. Toliau, Baltarusija. Kitas diskusijų klausimas, taip pat ir um, mūsų visi kiti klausimai susiję su vystimosi dalykais. Uh, Ministrė, mes tikrai turime nelabai daug laiko, bet žinoma, jums mes turime laiko tiek, kiek tik tai prireiks. Uh, Ačiū pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Man labai malonu ir didelė garbė šiandien su jumis susitikti ir kalbėti vyriausiosios įgaliotinės komisijos pirmininko pavaduotojos baronienės Catherine Ashton vardu, pranešant jums apie spalio 15 dieną Luxemburgė vykusios susiekalų tarybos e, posėdžio rezultatus. Posėdis buvo labai produktyvus ir sėkmingas spalio 14 dieną tarybos nariai buvo susitikę vakarienę su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Aptarėme dvišalius e, santykius, tokius kaip energetika, prekyba, partnerystė modernizavimui, santykiai su pilietinė visuomenė, vizų klausimai, taip pat apsvarstėme kai kurios tarptautinės svarbos klausimus, įskaitant Siriją, Iraną ir Malį. Diskusija truko ilgai ir buvo pakankamai gyva, kiekviena šalis pateikė jos metu savo argumentus labai rimtai ir atvirai. Apibendrinant, galima pasakyti, kad visos diskusijos metu atmosfera buvo labai teigiama ir buvo išlaikyta išlaikytas tas kritinis, bet konstruktyvios partnerystės išlaikyta dvasia. Ir manau, kad gruodžio mėnesį vykstančią ES Rusijos vykstančiam aukščiausio lygio sustikimui ta vakarienė bus labai naudinga. Taip pat buvo aptartas 2012 metų Nobelio taikos premijos suteikimas Europos Sąjungai Ir mes nusprendėme parengti e, trumpą pareiškimą, kuris buvo paskelbtas po užsienio reikalų ministrų tarybos. Mes pareiškėme, kad tas ES pripažinimas įpareigoja toliau e, siekti, stiprinti taiką pasaulyje, pagrindinės teisės ir vertybės. Ir, e, siekti, kad ES išorės veiksmai būtų nuseklesni, visą apimantis ir veiksmingi. Pirmasis e, užsienio reikalų tarybos darbotvarkės punktas klausimas buvo padėtis Malyje. Padėtis šioje šalyje toliau kelia rimtą susirūpinimą. Junktinių tautų saugumo taryba patvirtino antrąją rezoliuciją praėjusį penktadienį Joje ES raginama suteikti materialinę ekspertų pagalbą siekiant e, paremti Malio ginkluotasias ir saugumo pajėgas. Taryba todėl patvirtino atitinkamas išvadas, kuriuose raginama parengti krizės valdymo e, koncepciją, saugumo gynybos politikos e, kariniai misijai, siekiant e, restruktūrizuoti Malio karinės paėgas. Europa ir likęs pasaulis, e, turint omenyje e, nestabilumo, terorizmo ir e, tarpvalstybinio tarptautinio sukalstamumo keliamą grėsmę Malyje turintis atitinkamų veiksmų mes siekime atstatyti teisės viršenybę, demokratinę vyriausybę, demokrat... kad vyriausybė kontroliuotų visą šalies teritoriją. United. Turime dirbti glaudžiai su jungtinėmis tautomis, Afrikos sąjunga, taip pat ECOVAS ir tai buvo akcentuota Romano Prodi yra paskirtas jungtinių tautų specialiuoju atstovu e, šiam tikslui ir e, tai yra e, labai džiugiai suteikta. Lakryčio užsienio reikalų taryboje bus kalbama apie Malį. Taip pat kitas klausimas aptartas yra padėtis Sirijoje. Pats didžiausias prioritetas yra nutraukti žmonių žudimą. Tarybos išvados buvo patvirtintos šioje srityje ir jose akcentuojamas šis klausimas. Taip pat kalbama apie tolesnės e, griežtas priemonės režimui, bet ne e, civiliams gyventojams. Taip pat buvo pasakyta, kad ES išlieka labai susirūpinusi tuo, kad Sirijos krize gali išplisti į kaiminę šalis ir griežtai smerkia tai, kad e, Sirijos paėgos apšaudė Turkijos teritoriją. Europos Sąjunga ragina visus e, užkirsti kelią konflikto eskalacijai. E, imamasi toliau pragmatinių politinių pareigų veiksmų sureguliuoti situacijai. Ir mes sveikiname jungtinių e, tautų arabų lygos e, E, Lakta Brahimi specialausios atstovo veiksmus, kurie skirti tam pačiam tikslui. E, svarbiausias dalykas veiksmingai prist, e, teikti humanitarinę pagalbą ir tai ypač svarbu. Pone Drahyva pristatė tarybai konkrečius veiksmus. Numatyta 230 milijonų eurų ES ir ES yra lyderė teikiant humanitarinę pagalbą. Mes turėtume vis tik tai dar daugiau padaryti. Ir e, kaiminėse, e, kuriuose prisiglaudė daug Sirijos pabėgėlių ar bendraudami su Sirijos pilietinė visuomenė. Dėl Egipto vyriausioji įgaliotinė pateikė naujausią informaciją apie ES arabų e, valstybių e, lygos susitikimą, kuris vyks e, lakryčio mėnesį. Vyks taip pat specialios darbo, specialios darbo grupės sutikimas, kurio tikslas paremti perinamąjį procesą ir uh, įtraukti m, mm, įvairius suinteresuotus asmenis. Reaguojant į Egipto svarbiausius prioritetus, įskaitant prekybą, investicijas, turizmą ir turto susigražinimą. Kaip ir ankstesnių darbo grupių atveju, vyriausioji įgaliotinė pakvietė Europos parlamentą suvaidinti savo vaidmenį, dalyvaujant e, šiame susitikime. Taip pat kalbėjome apie artimųjų rytų taikos procesą. Mes esame vieningi. Tikslas yra pradėti atnaujinti dėrybas tarp Izraelio ir Palestinos, siekiant užtikrinti e, susitarimą dėl dviejų valstybių, o, kuris užtikrintų taiką ir stabilumą abiejose pusėse. Dėl Irano mes sutarėme e, dėl naujų griežtų priemonių E, keturiose srityse - finansuose, prekyboje, energetikos srityje ir transporto srityje. Šios priemonės yra skirtos, e, siemos su Irano brandolinė programa ir Irano režimo e, pajamomis, kurios naudojamas programai e, finansuoti. E, priemonės neskirtos Irano žmonėms, nenukreiptos prieš juos. Mes norime nusiųsti Iranui aišku signalą. E, E, kuris atspindi e, rimtą tarptautinės bendruomenės susirūpinimą dėl Irano brandolinės programos pobūdžio. Tai yra taip pat atsa, e, ir siekiame atsako konstruktyviai įsitraukti į dialogą. Taryba savo išvadose taip pat patvirtino, kad ES ir toliau sieks diplomatinių kelių išspręsti brandolinės problemas Irane, siekėdama stiprinti pasitikėjimą pagal laipsnišką požiūrį ir abipusiškumo principus. Sankcijos nėra savaiminis tikslas. Irano režimas dabar gali pasirinkti pradėti prasmingas darybas, kurios leistų sustiprinti pasitikėjimą e, dėl išskirtinai e, taikaus brandolinės programos pobūdžio. E plus 3 mes ir toliau e, sieksime įtraukti Iraną dėl dviejopo požiūrio. Mes taip pat kalbėjome apie rytų partnerystę, kalbėjome apie politinę padėtį Baltarusijoje ir Gruzijoje e, susidariusią po rinkimų dėl Baltarusijos. Mes pritarėme analizai, e, kuri rodo, kad nevyksta realūs pokyčiai. Yra svarbu mums išlikti vieningiems, įgyventinant savo politinės priemonės, e, kad jų poveikis būtų kuo stipresnis. Mes ir toliau kritiškai dalyvausime, kritiškai kalbėsime apie tai, kad trūksta pagarbo žmogaus teisėms ir bendrausime su pilietinės visuomenės bei politinės opozicijos atstovai. Tarybos išvadose kalbama apie tai, kad reikia pratesti sankcijas ir tai atspindi mūsų požiūrį. Pabrėžiai, dėl Gruzijos esame pasirengę padėkti šiai šaliai e, po rinkiminėme etape. Turime užtikrinti testinumą pagal labai įtemptą ES Gruzijos darbo tvarkę. Turime išlikti budrus, kadangi situacija gali pasikeisti. Patvirtinos tarybos išvados e, taip pat akcentuoja ir šį faktą. Vyriausioji įgaliotinė paskelbė, kad ji kreipėsi į komisijos narį Fiulę ir e, Helga Schmidt, generalinės sekretorius pavaduotoja, ir paprašė jų aplankyti Gruziją, susitikti su abiejom pusėm, susipažinti su naujaja. Gruzijos vyriausybė ir e, kalbėti apie tolesnį bendradarbiavimą tarp Gruzijos ir ES. Vizitas vyksta šiuo metu Helga Schmidt ir komisijos narys Fiulė, man atrodo, vakar vakare išskrido į Gruziją ir susitikimas vyks šiandien. Mes laukiame kitos savaitės diskusijų parlamente per plenarinę sesiją dėl Baltarusijos ir Gruzijos. Būtent tai norėjau pasakyti, kaip sakiau pradžioje patvirtinome išvadas dėl Sirijos, Irano, Baltarusijos, Gruzijos ir Malio. Ir galite su jomis susipažinti. Dabar esu pasirengusi atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū. For... Labai ačiū už jūsų e, aišku konkretų pareiškimą apie užsienio e, reikalų tarybos e, diskusijas ir išvadas. Dabar kolegos galite teikti klausimus, išsakyti pastabas. Prašom kalbėti kaip galima glaučiau, kad visi norintys kolegos galėtų paklausti ir kad e, ministrė turėtų pakankamai laiko atsakyti jūsų klausimus. Vadėdė Kaiser. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū viešniai. Trys trumpi klausimai. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie poną Labrovą, apie tai, kad artėja ES Rusijos aukščiausio lygio susitikimas. Ir taip pat ar keičiasi nors kiek Rusijos pozicija dėl Sirijos. Ar jūs pastebėjote kokiu nors pokyčių požiūryje ir ar tai atsispindi tarybos išvadose? Antras klausimas. Labai paprastas. Jūs trumpai kalbėjote apie artimuosius rytus, Izraelio-Palestinos klausimą. Uh, rezoliucija, e, kuri turi būti svarstoma jungtinėse tautose ir e, pono Abaso e, kreipimas į jungtinės tautas. Apie tai buvo kalbama per užsienio reikalų ministrų susitikimą. Trečias klausimas susijęs su Iranu dėl urano sodrinimo E, egzistuoja brandolinė medicina, kurioje ką? E, kuri e, numato galimybę sodrinti uraną 20 procentų naudojami izotopai šioje srityje. Taip pat buvo kalbama apie Rusiją, apie Braziliją, bet niekuomet nematėme rezultatų ir koks yra Europos požiūris į tai ir ar buvo, kalbant apie Iraną, e, paminėtas ir šis aspektas. Ačiū. Dėkuoju dabar ponia Gomeš. Dėkui, ponė ministrė. Norėčiau taip pat Jums padėkoti, e, kad atvykote ir paklausiu dėl e, misijos į Malį. Mes e, žinome, kad e, e, buvo prašyta tos misijos ir kas yra jai numatyta, galvojant ypač apie ekonominės krizės pasiekmes. Ir taip pat galvojant apie tai, ką ES padarė su kita bus be e, bendrausios saugumo ir gynybos politikos misiją. Ir galvant apie problemas, e, kurios aštrios yra e, Gvinėja Bisau ir kai bus Malija. Gvinėja Bisau taip pat labai svarbu kovoti su organizuotų nusikalstamų, prekyba narkotikais, apie demokratinės institucijas ir e, buvo kalbama apie valstybės e, perversmą, e, apie tai buvo kalbama Akovas. Ir ar jūs darote ką nors ten ir ar nebus panašiai Marija, koks yra ryšys, aš norėčiau jūsų paklausti ir apie tai buvo kalbama taryboje. Kolegė Veronik klausė apie Siriją. Norėčiau dar vieną klausimą dėl šios šalies pateikti. Galvojant apie žiemą artėjančią Buvo daug kalbama apie galimybę e, sukurti tam tikras humanitarnės e, priebėgas, prieglopščius ne Sirijoje, bet pavyzdžiui, kaimiečių šalyse, e, Turkijoje, Jordanijoje ir panašiai. E, reikėtų kažkaip a, tada ir apsaugoti tas zonas. E, kolegė Veronik vėlgi jūsų klausė apie artimuosius rytus. E, apie Palestinos kreipimas į jungtinės tautas. Norėčiau paklausti jūsų dėl AKA. E, jūs kalbėjote apie e, tarybą, apie taikos proceso e, skatinimą. Ar e, galima sakyti, kad taryba liktai e, remia AKA susitarimą, kuris visiškai prieštarauja mūsų tikslams? E, galiausiai, gal apie tai nekalbėjo taryba, bet tai yra labai susijęs su jūsų šalimi, su santykiais su šalimi, kuri yra kaimynė, tai yra Turkija. Neseniai ponas Baroso paskyrė atstovą E, Kipro problemai spręsti. Kaip jūs žiūrite į tai? Dėkui, ponė Gomeš, dabar ponas Huntis. Dėkui, pirmininkė. Dėkui, ministrė. Ačiū, kad atvykote šiandien į posėdį, pristatėte tarybos išvadas. Noriu pasakyti, kad tai, ką noriu pasakyti, yra nesusijęs su asmeniais dalykais. Tai yra e, ponios aštan pristatytos išvados ir tarybos išvados. Taigi nesmeninį klausimą e, pateiksiu. E, pirmasis mano klausimas labai bendras. Dėl arabų valstybių matome, kas vyksta Sirijoje. Kalbėjome apie Iraną Ar galėtumėte pasakyti, kad jūsų nuomonė Europa daro viską, kad e, problemos būtų taikiai išspręstos? Mano nuomonė taip nėra. Ir kyla esminis klausimas, gal simbolinis. Europa yra vertinama E, e, Europai dabar, e, Europos Sąjunga yra suteikta Nobelio premija, ji yra įvertinta atitinkamai. Ir ar tikrai Europos Sąjunga gali spręsti tokią įsišaknyjusią problemą, kaip pavyzdžiui Palestinos problema ar Kipro problema? ir galbūt tikrai buvo gera priežastis skirti ES Nobelio premiją. Toliau Sirija. ES nepakankamai gerai įvertino arabų sukilimus ir e, padėti, padėti Sirijoje šiandieną. Buvo kalbama apie e, taikius e, dalykus, apie nesikešimą ir kaip e, e, taryba žiūri į Turkijos vaidmenį nes ji imasi taip pat kitas klausimas - Izraelis Iranas. Intervencijos klausimas. Ar tai nepadidina dar, e, nesukelia dar didesnio pavojaus visam regionui, didesnės trinties. Kitas dalykas - sankcijos Iranui. E, tai kelia problemų kaiminėms šalims, kurios e, kenčia, pavyzdžiui, dėl energetikos e, dalykų, aš galvoju apie savo šalį. Kitas dalykas - nauji pabėgėliai, kurie atsiras Europoje, kurie keliaus per Graikiją ir ką Jūs apie tai galvojate? Galbūt galėtumėte man paaiškinti, ar tai jums aktualūs klausimai ir kad tie klausimai buvo analizuojami. Bet kuriuo atveju aš e, norėčiau išgirsti mm, taikos akcentą. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πόσο φοκλέος. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti mūsų tarpę užsienio reikalų ministrę ir pasakyti, kad visiškai pritariu pristatytoms tarybos išvadoms. Tai yra taikos stiprinimui ir būtinybei ES kuo vieningiau vykdyti savo išorės politiką Taip pat pagrįstai atkreipimas dėmesys į nespręsus klausimus, e, padėti Malyje, Sirijoje, Egipte, palestiniečių problemą, padėti Irane, situaciją Gruzijoje po rinkimų. Sąjungos pozicijos e, yra glaudžiai susijusios taip pat ir su geopolitinė santvarka. Šiuo tris konkrečius klausimus noriu užduoti. Pirmasis dėl Sirijos. Išgirdome, gavome informacijos apie tai, kad ponė Ešton yra pareiškusi, tą jį padarė plenarinėje sesijoje, kad pirmiausia reikia humanitarnę pagalbą Sirijai teikti. Tačiau e, galbūt reikėtų parengti ir planą B Sirijos atžvilgių. Žudimai tęsiasi ir toliau, jų apimtis didėja, todėl didėja grėsmė, kad išplis taip pat ir karinio konflikto mastas, galbūt įsitrauks ir Turkija. Taigi mes manome, kad reikia konkretaus plano B, kaip tą taiką užtikrinti ką apie tai manote. Antrasis klausimas susijęs su palestiniečių problema. Jei teigiame jau dešimtmečius, kad e, problemos sprendimas atsiras atsiradus dviems valstybėms, kurios veiktų pagal tartautinės teisės principus, tai galbūt jau yra koks nors konkretesnis planas, kaip to pasiekti. Trečiasis punktas šiek tiek susijęs su ponios Gomeš klausimų. Kaip vertinate atitinkamos galbūt techninės pareigybės įsteigimą, siekiant aktyvesnių veiksmų imtis čia toje srityje, kurią minėjo ponia Gomes, Aš techninės pareigybės būtinumų nebejoju, tačiau galbūt būtų galima pagalvoti ir apie politinę pareigybę, ir apie konkrečią kandidatūrą šiai pareigybė, ką apie tai manytumėte. Taigi tiek būtų mano, tokie būtų mano trys e, klausimai, esu tikras, kad e, kaip visada praktiškai trumpai juos atsakysite. Ačiū dabar. Štai čia žodė ponui Leininui. Pane ministrė, minėjote Gruziją sveikintina, kad ES aktyviai rūpinasi įvykiais šioje šalyje. Europos Sąjunga rengia asociacijos sutartį su Gruzija. Būtų gerai, kad e, jei galėtume ją pasirašyti, tai Gruzijai tas sutartis būtų labai naudinga kaip taryboje buvo vertinti, vertinti galimi Gruzijos ir Rusijos tarpusavio santykių pokyčiai, ar nuėjo vyriausybė laikytųsi pozityvesnės pozicijos Rusijos atžvilgių. Buvo minėti artimieji rytai, pasisakoma už dviejų valstybių sprendimą, tačiau nieko nedaroma kad Izraelis nutrauktų savo nusidėjų statybas e, okupuotose teritorijose, jei dar kelis metus palauksime, tai e, dviejų valstybių sprendimas neteks jokios prasmės, nes jau nebeliks Palestinos teritorijos ir ES yra bejėgė, kad galėtų imtis kokiu nors konkrečių priemonių nukreiptų prieš nelegalės Izraelio statybas palestiniečių teritorijoje. Sirija ir grėsmė konfliktų išplisti į kaiminius regionus, į, taip pat ir į Turkiją. Tokių veiksmų įmamės, kad išvengtume karo tarp Sirijos ir Turkijos, kad tie nedideli susišaudimai netaptų didelio masto kariniu konfliktu tarp Sirijos ir Turkijos. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ponui Leininui. Dabar suteiksiu žodį poniai ministrijai, kad stara galėtų atsakyti klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų daug klausimų buvo užduota, kai kurie iš jų dubliuodavosi, pasistengsiu kuo išsameu juos atsakyti pagal savo galimybės Dėl sustikimo su ponu Lavrovu, kaip minėjau, diskusija vyko labai teigiamoje dvasioje tiek svarstant dvišalius santykius, tiek tarptautinės reikšmės klausimus, būtent padėti Sirijoje, Irane ir Malėje. Dėl Sirijos, žinoma, sutarėme, kad nesutarėme kai kuriais klausimais su Rusijos federacija ir tie ginčytini klausimai yra puikiai žinomi, tačiau diskusija buvo atvira, konstruktyvi. Vakarienės metu galiu pasakyti, kad ponas Lavrovas dar kartą pakartojo savo šalies poziciją dėl Ženevos komunikato. Diskusijų metu jis kalbėjo šio klausimu, tačiau negalėčiau pasakyti, kad uh, buvo koks nors suartėjimas e, konstatuotas, e, kalbant apie mūsų pozicijas dėl Sirijos. Šiuo dar kartą noriu pabrėžti, kad diskusija buvo labai atvira ir konstruktyvi, vyriausiai įgaliotinė ja, įvertino kaip gerą pasirengimą busimam ES ir Rusijos aukščiausio lygio sustikimui, kuris vyks vėliau šiais metais dėl artimųjų rytų. Žinoma, aptarėme visus e, rūpimus klausimus. Kaip žinote, gegužės mėnesį taryba patvirtino, priėmė vienas iš griežčiausių išvadų, kada nors e, patvirtintų tarybos apskritai dėl gyvenviečių statybų ir dėl dviejų valstybių sprendimo, kuriomis ir toliau laikomės Kalbant apie prezidento Abaso pareiškimą dėl to, kad e, Palestinos savivalda teiks rezoliucijos projektą Junktinių tautų generalinė asamblėjai. Turiu pasakyti, kad diskusijos metu daugiausiai kalbėjome apie tai, kaip konstruktyviau galėtume siekti atgaivinti dėrybų procesą. Šiuo metu būtent e, šiam aspektui daugiausiai dėmesio skiriama. Aišku, nežinome kol kas, koks turėtų būti tos e, Palestinos savivaldos e, teiksiamos rezoliucijos turinys, tačiau mes daugiausiai šiuo metu siekiame atgaivinti dėrybų procesą. Dėl gyvenviečių žinoma mūsų pozicija yra labai aiški tiek išvadose, tiek ir vyriausios įsigaliotinės pareiškimuose, tiek valstybių narių vardus skelbiamuose pareiškimuose. Nuolat pabrėžiama, kad gyvenviečių statybos vykdomos pažeidžiant tarptautinę teisę, jos yra nelegalios. Galiu priminti gegužės mėnesio tarybos išvadas ir ta pozicija dar kartą buvo pakartota, kuo griežtesniais žodžiais dėl Irano. Vėlgi mūsų pozicija yra aiški, ji atspindima pirmadienį patvirtintose išvadose. Jose kalbama, kad e, sankcijos nėra savaiminis tikslas, kaip minėjau, įžangoje, nes vien jomis problemos nebus galima išspręsti. Tai yra mūsų dvigubo badvėjopo pobūdžio dalis, bandant suderinti diplomatinės pastangas, kaip žinote, vyriausiai galiotinė susitinka su Irano atstovais pagal procesą 3 plus 3, E3 e plus 3. Ir mes kartu siekiame sukurti tarpusavio pasitikėjimo atmosferą, teikiame atitinkamus pasiūlymus šią linkmę. Taigi tarybos pozicija yra tokia, kad smergdama tolesnį urano sodrinimą Irane, pajėgumų didinimą ir e, vykdant atitinkamą veiklą, kurios metu naudojamas sunkusis vanduo, prieštaraujant atitinkamos įkvėtuvių saugumo tarybų, tarybos rezoliucijoms ir Tatena rezoliucijoms. Tokia yra tarybos pozicija Irano atžvilgiu. Dėl padėties Malyje ir misijos, kuris siunčiama į Malį, į Malį pribrendo laikas e, vadovų tarybai, taip pat ir e, vyriausiai įgaliotinė dalyvauja e, bendrosios saugumo gynybos politikos misijos e, kūrimo procese, dar reikia palaukti valstybių narių atsako, tačiau atsižvelgiant į padėties rimtumą ir pastarosios tarybos išvadose pareikštą susirūpinimo mastą. Manau, kad nepaisant ekonominės padėties, nepaisant krizės, dalis valstybių narių e, sureaguos teigiamai. Tačiau dar turime palaukti kelias savaitės ir matysime, kaip e, kuria linkme reikalai kryps, padėtis ir gynėjo visau, pana Gomes tikrai kelia didžiulį nerimą. Vakar turėjome galimybę

Reiškime savo susirūpinimą dėl nelegalių veiksmų, kurie vyksta toje šalyje, dėl prekybos žmonėmis ir dėl to, kaip kenčia šalies gyventojai. Taryba turėjo galimybę pareikšti savo poziciją anksčiau. Ir aišku, mes Toliau liekame susirūpinę padėtimi Gvinėje Bisau, tačiau padėtis Malija visame regione mums kelia didesnį susirūpinimą, todėl ir buvo priimtas atitinkamas sprendimas imtis veiksmų gavus Jungtinių tautų saugumo tarybos prašymą dėl humanitarnės pagalbos priebėgų Kai kurios valstybės narės anksčiau yra pateikusios atitinkamų pasiūlymų tokias priebėgas nustatyti Sirijos viduje, sukurti. Žinoma, bendro sutarimo dėl šio pasiūlymo nėra. Ypač e, dėl to, kad nėra vieningos pozicijos saugumo taryboje. Nes vienas dalykas yra nustatyti tokius e, saugumo koridorius. Kitas dalykas yra užtikrinti gyventojų, kurie e, persikels į tas sritis saugumą. Ir kol kas su saugumo taryba nėra bendras tarimas šio klausimu, todėl dėl jo negalima susitarti. Žinoma, humanitarinė padėtis yra labai sudėtinga, žmonės žudomi kiekvieną dieną. Bendras aukų skaičius jau viršyje 40 tūkstančių šiuo metu. Ir žinoma, ypatingai svarbu nutraukti smurtą, sustabdyti smurtą ir e, nutraukti tolesnius žudimus, todėl taryba dar kartą išsakė savo visapušką paramą pono Brahimi misijai, kuris, kaip žinote, šiuo metu lankosi svarbiausiuose regiono šalise, aišku, pradedant nuo pačios Sirijos ir lankosi kaimininėse valstybėse. Vyriausiai galiotinė, taip pat ponas Baroso valstybė narė atstovai buvo susitikęs su panu Brahimi New York'e per Inkvitautų generalinės asamblėjos posėdžių savaitę. Jam pareiškėme savo visapusišką paramą dėl AK. Nėra taip pat bendro sutarimo dėl AK sutarimo. Tačiau atskiros e, valstybės narės laikosi pakankamai griežtos pozicijos ir įgyvendino jau priimtus nutarimus dėl e, gaminių, kurie yra importuojami iš okupuotų teritorijų ir iš nelegalių Izraelio gyvenviečių, tačiau kol kas taryba dar nepasiekė, nepatvirtino bendros pozicijos šio klausimu užduoti du klausimai dėl Kipro ir naujojo komisijos pareigūno, pono Baroso atstovo paskirimo, jeigu leistumėte, pamėginsiu atsakyti šį klausimą po posėdžio asmeniškai, nes aš oficialiai turiu atstovauti šiuo metu vyriausiai įgaliotiniai ir tikiuosi, kad jūs suprasite, kad aš nesiekiu išvengti atsakymo iš šį klausimą. Puikiai žinote, kad esu pakankamai atvira, tačiau paprasčiausiai čia netinkama vieta ir laikas arba netinkamas laikas atsakyti į šį klausimą, nes mes dabar svarstome į užsienio reikalų ministrų tarybos e, išvadas, taigi asmeniškai galiu jums atsakyti šį klausimą, tačiau oficialiai ne. Užduotas klausimas dėl arabų pavasario ir ES veiksmų. Bei galiu taip pasakyti, tam tikra kritika buvo išsakyta ar abejonės pareikštos dėl to, ar ES nusipelnė Nobelio taikos premijos. Noriu tik dar kartą priminti pirmadienį paskelbtą tarybos narių pareiškimą dėl Nobelio taikos premijos žinoma, buvo skirta už likščionis ES nuopelnus taikos užtikrinimo stiprinimo srityje ir mūsų vertinimu nėra jokių abejonių, kad ES buvo toks taikos užtikrinimo projektas, kokio iki šiol niekur nebuvo, nes uh, po paskutinio pasaulinio karo būtent ES sugebėjo užtikrinti, kad tokio masto kariniai konfliktai nekiltų ir didžia dalimi tai yra ES nuopelnas. Žinoma, Nobelio taikos premija yra kartu padrasinimas ES toliau dėti pastangą šioje srityje ir prisijimti atitinkamą atsakomybę. Jūs minėjote palestiniečių problemą, arabų pavasarį, kitas, kitas krizės žydinius pasaulyje ir Europos Sąjunga yra ne vienintelė protagonistė pasaulyje. Jungtinės tautos regioninės, regioninio masto organizacija Europos Sąjunga siekia atlikti savo vaidmenį visuomet bendradarbiaudama su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, taip pat su regioninio masto organizacijomis. Ir būtent todėl Sirijos atveju glaudžiai bendradarbiaujame su Arabų lyga. Vyks e, ministerijų lygio ES ir Arabų lygos atstovų susitikimas, tai yra antras toks susitikimas, jis vyks kaire lapkričio 13 dieną ir turėsime labai gerą galimybę tiek ES, tiek Arabų šalių lygą aptarti visas problemas, su kuriamis susidurima mūsų e, pietinėse kaiminėse, Ten yra daug neįspręstų problemų ir turime toliau padėti šioms šalims ir svarstyti įvairias galimybės, kaip prisidėti prie jų problemų sprendimo, žinoma, bendradarbiaujant ir gaunant kitų organizacijų pagalbą. Dėl Turkijos vaidmens, žinoma, Turkija tai šalis, kuri atliko ir toliau nori e, atlikti svarbu vaidmenį šiame regione, tačiau tai ne vienintelė šalis. Jie yra svarbi regiono valstybė, tačiau e, žinoma yra ir kitų svarbių arabų pasaulio valstybių, kurios savo vaidmenys regione atlieka. Žinome, žinoma, kadangi paminėjau Arabų šalių lygą, tai jai reikėtų teikti pirmenybę, svarstant ir bandant spręsti su arabų pavasariu susijusias problemas. Tikiuosi, kad atsakiau visus klausimus, jeigu neatsakiau, galbūt galėtumėte užduoti ką nors papildomai, tačiau daug maž manau, kad atsakiau į viską. Ačiū, gerbiamai ministrai. Labai noriu padėkoti dar kartą um, už tai, kad radote galimybę atvykti į mūsų komitetą, pabendrauti su kolegomis. Ir pabaigai dar turime du darbo tvarkės punktus. Dėkuoju už tai, kad dėl kitų klausimų neturite nieko pasakyti. Ir noriu informuoti, kad kitas neįlinis AFET posėdis įvyks kitą savaitę, ketvirtadienį Strasbūrė. Bus balsuojama šiame AFET komiteto posėdėje nuo 10 iki 11.30 ketvirtadienį kitą savaitę. Taigi, baigiame darbo tvarkę. Ačiū už dalyvavimą. Baigiame posėdį.